Ah. Good morning, everybody. Looks like the per... Labas rytas, kolegos. Atrodo, kad e, Paryžiaus konferencija ir tikriausia antradienio rytas e, yra gana sudėtingas kolegoms ir dauguma neatvyko, bet dabar tikriausia pradėsime nuo pirmojo darbo tvarkės punkto. Šiek tiek pasikeitė darbo tvarkės projektas kadangi mes taip pat tvirtinsime e, lapkričio 16 koordinatorių rekomendacijas. Atrodo, kad prieštaravimų nebus. Taigi galime tvirtinti šį darbo tvarkės e, pakeitimą, tai ir visą darbo tvarkę. Antrasis darbo tvarkės punktas, tai yra pirmininko pranešimai. E, visų pirma, pirmasis pranešimas, tai yra E, e, e, pranešimas Envi komiteto, kuris lankėsi Dubajuje. Taigi tai buvo 27 posėdis Dubajuje dėl protokolo misija Dubajoje ir Junktinėse Arabų Emiratuose 15 metų lapkričio 15 dieną. Ir antrasis, tiksliau, kitas Envi posėdis su Agri komitetu ir jis bus 3 e, gruodžio nuo 10.30 e, iki 11.30. E, tai bus ketvirtadienis ir mes pakalbėsime apie tarptautinius dirbos arba žemės metus. Vėliau bus posėdis 14 gruodžio, pirmadienį, tikiuosi 7 E, vakaro galėsime e, balsuoti apie e, vairavimo emisijas ir prieštaravimus iškeltus tam klausimui. Tada bus vertimas į daugiau kalbų, nei tikriausia mums reikia. Dabar vertimas yra į 22 kalbas, išskyrus vertimo nėra į estų ir galų. Mielų. Ir aišku, kai ko nėra, bet aišku, galėsime registruotis e, elektroniniu būdu ir e, taip pat e, posėdį galite klausytis ir internete. Trečiasis darbo atvarkės punktas, kalbant apie koordinatorių rekomendacijas, koordinatorių rekomendacijos buvo elektroniškai pateiktos e, nariams ir jeigu nėra prieštaravimų, galime e, jas tvirtinti. Prieštaravimų nėra, tvirtiname. Ketvirtasis darbo atvargės punktas yra posėdžių protokolų tvirtinimas, tai yra rugsėjo 3.15 metų ir rugsėjo 15.15 metų. Ar turite e, prieštaravimų, pakeitimų, jų nėra, tokiu atveju tvirtiname. Kitas darbo tvarkės punktas yra ataskaita apie vykstančias tarp institucinės dėrybas. E, ir yra keturios temos. Visų pirma yra medicinos prietaisai ir in vitro diagnostikos medicinos prietaisai. Vilmon Ize Ir e, kadangi vyko e, tarp institucinės e, dėrybos apie medicinos prietaisus, vyko trys, du trilogai ir vėliau buvo pateikta informacija apie informacinį trilogą 10 lapkričio komisijoje ir buvo kalbama apie tam tikrus klausimus. Iš principo buvo susitarta dėl diagnostinio apibrėžimo ir medicinos prietaisų taryboje, vėliau buvo priimtos klasifikacijos e, taisyklės dėl medicinos prietaisų, taip pat pereinamosios priemonės, kurios, e, e, kuriomis galima vadovautis ir taip pat klasifikacija pagal 41 straipsnį ir buvo, buvo patvirtinta ir e, lapkričio 18 vykusiame posėdėje irgi tai aptarėme. Pirmininkaujantį šalis negalėjo atsiųsti mums kompromisinio pasiūlymo dėl šių dalykų ir dėl to e, reikės gruodžio mėnesį per koreper e, posėdį suteikti tą leidimą. Taigi vėliau Buvo taip pat kalbama apie e, tas diagnostikos prietaisus, taip pat elektroninę e, saugyklą ligoninėms. 2015 e, m. gruodžio 3 tikimės tą padaryti kita ataskaita yra nekeliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų, ribinės vertės ir tipo patvirtinimas. 16 lapkričio vykto e, trialogas ir buvo aptarta e, teisės aktų e, kuriejų šie klausimai ir buvo taip pat nuspręsta dėl variklių tipo, taip pat jų žymėjimo, taip pat to, kad tie varikliai gali būti taip pat pateikiami į rinką ir gruodžio 3 mėnesį, gruodžio, gruodžio 3 mes taip pat aptarsime ir e, šią temą. Na, o kalbant apie kelių transporto priemonių išmetamųjų terš, teršalų kiekio mažinimą, tada pagrindinis klausimas buvo pasiekti kompromiso e, pagal Lisabonos sutartį. Iš esmės buvo pritarta e, šiam klausimui techninių posėdžių metu, taip pat Per um, trialogą šiek tiek užstrigo šis klausimas, kadangi e, deleguotieji, taip pat įgyvendinamieji aktai tuo metu buvo e, iškelti ir manome, kad šis klausimas bus e, vis dar e, deramas ateityje ir bus siūloma tam tikrų klausimų, kurios galima, pagal kurios galima bus dėrėtis ir aptarti. Na, kalbant apie oficialią kontrolę, kitą oficialią veiklą, kurią siekiama užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos taisyklių taikymą. 9 e, lapkričio vykto trilogo posėdis, kur e, teisės aktų, kurie išreiškė savo nuomonės, jos išsiskyrė kai kada ir buvo nuspręsta e, surenkti tris techninius posėdžius per kuriuos bus aptarti šie klausimai ir techniniai aspektai. Na ir antrasis trialogas įvyks šį vakarą. Nagi, atrodo, dėja turėsiu suteikti žodį pats savo kadangi e, kitas darbo atvarkės punktas yra prieštaravimas e, dėl 106, e, pagal 106 straipsnį dėl invazinių svetimų rūšių sąrašo. Tikriausia, kaip ir jau girdėjote, invazinių rūšių sąrašas, svetimų rūšių sąrašas buvo e, priimtas e, e, pirmojo skaitimo metu parlamente 14 metais, pateiktas komisijos 13 metais, buvo labai sunku dėrėtis dėl šio reglamento ir pats pasiūlymas buvo pateiktas be pagrindinių elementų. Ten nebuvo pateiktų invazinių svetimų rūšių sąrašo, buvo labai sunku dėrėtis dėl šio reglamento, be šio sąrašo ir dėrybų metu mes darėme viską, kad e, išvengtume to šios nemalonios situacijos, su kuria susidurėme šiandien. Tiek šalės narės, tiek komisija atsisakė priimti deleguotosius aktus ir e, sukurti tą e, rūšių sąrašą. Galutinis susitarimas buvo pasiektas tik po to, kai trilogija susitarė besidarančios šalis ir deleguoti tasis aktas dėl invazinių svetimų rūšių bus pateiktas e, prieš pateikiant patį e, sąrašą galutiniam tvirtinimui. Dabar e, to sąrašo projektas yra pateiktas, priežastis yra labai aiškios dėl to prieštaravimo, reikia daug ką aptarti, tiesiog norėčiau dabar mm, iškelti du klausimus. Visų pirma, dėl rizikos vertinimo deleguotasis aktas ir taip pat galimas rezultatas, e, kai e, tas, e, kai tas procesas bus peržiūrėtas, mes manome, kad mes netitiksime komisijos reikalavimų. Komisija nusintė aplinkos apsaugos komitetui e, taip vadinamai informacinį pranešimą, kai buvo pateiktas pasiūlymas. Tenai buvo pasakyta, kad siekiant atsižvelgti į e, mokslinius e, tyrimus ir taip pat įgalinti komisiją teikti deleguotosius aktus pagal 5.3 straipsnį, taip pat įvertinti, ar tos rūšis gali būti gali paplisti aplinkoje ir tam reikia aprašyti tuos elementus, į kuriuos reikia atsižvelgti ir tokiu būdu pateikti rizikos įvertinimą. Taigi atrodo iš komisijos e, šio e, aprašymo, kad deleguotasis aktas pagal 5.3 yra kažkas tai papildomo, neprivalomo ir nurodantis tam tikrus elementus. Ir vėl komisija sako, kad gali, tai gali būti e, pateikta vėliau. Na, realybėje deleguotasis aktas pa, e, dėl rizikos vertinimo pagal 5.3 yra labai svarbus tam, kad būtų įvykdytas rizikos vertinimas, taip pat lyginamoji analizė, tam, kad galima būtų e, vėliau pateikti visus tos e, invazinius, visas invazinės rūšis į tą sąrašą ir reglamente taip pat yra teigiama e, kai kas, e, ką komisija praleido savo pastabuose. Reglamentas sako, kad reikia pateikti detalų sąrašą nuo e, A iki H pagal pirmąją dalį ir tas detalus aprašymas turi apimti metodologiją, rizikos vertinimą, atsižvelgiant į tarptautinius ir nacionalinius e, standartus, bei e, siekiant e, aprašyti tas invazinės svetimas rūšis, kurios gali paveikti biologinį įvairovę, ekologinės sistemas ir taip toliau ir panašiai. Citatos pabaiga. Taigi, suvokiant tai, besiderančios šalis sutarė dėl įgyvendinamųjų aktų nustatyti tam tikras sąlygas pagal kurias e, tie deleguotojai aktai ir de, pat, pats deleguotasis aktas turi įtraukti e, tą invazinių svetimų rūšių sąrašą. Ir komisija dabar sako, pacituosiu, kad reglamentas neteigia viso to, kadangi aišku iš paties 5.3 e, 8 tampa aišku, kad tai ir taip yra privaloma arba būtina. Taigi aišku, kad pasiremiant e, šiais penkiais procesais galime pasiekti penkių rezultatų ir kad galima pasiremti tuo senu e, sąrašu, taip pat senų rizikos vertinimu ir vėliau e, paspausti politikus, nes naujo sąrašo pateikimas iš tikrųjų nemažai kainuos. Kaip jau ir kalbėjau su ekspertais, kurie dalyvavo šio sąrašo rengime, e, jiems nelabai patinka šio sąrašo turinys. Tai yra aišku tik tai projektas sąrašo, kur yra, kur yra ne e, taip vadinamos žemiškos rūšis ir ten neįtrau, nėra įtrauktos keletas, keletas rūšių, iš kurios yra minimos, pavyzdžiui, konstatuojamoje dalyje, viena iš amerikietiškų rūšių, e, taip e, Pietų Amerikos kūti, e, kurias galime rasti tam tikrose salose, beveik jų nėra Europos Sąjungoje, taip pat yra ir meškienas, bet ne amerikietiškasis meškienas, pavyzdžiui, kurio taip pat negalime rasti Europos e, Sąjungoje, taip pat dar viena amerikietiška rūšis, kurios taip pat ir Europos Sąjungoje nėra, bet e, nei viena iš tų invazinių nėra pateiktų. Ehornija taip pat yra sąraše, bet e, pavyzdžiui viena iš ambrozijos rūšių nėra. E, taip pat viena iš pavojingiausių rūšių, viena iš nuodingiausių augalų rūšių e, nėra įtraukta. Ir e, rizikos vertinimas iš šių, e, apie, apie šias dvi rūšis taip pat nėra pateiktas. Kodėl tai taps problema, kai pats sąrašas vėliau bus atnaujintas? E, na, priežastis yra labai paprasta. Dirbau ties invazinėmis, tomis svetimomis rūšėmis pasarosius 20 metų ir galiu pasakyti vieną dalyką, kuris yra iš tikrųjų labai svarbus, kad e, su vis, reikia iš tiesų bendradarbiauti su visuomenė, jas e, ir taip pat visuomenė informuoti, jeigu norime, kad visuomenė suvokti tas invazinės svetimas rūšis. Kadangi vėliau E, tą užsitikrinti visuomenės bendradarbiavimą yra labai sunku. Kai tokį pasiūlymą e, komisijos galėsime priimti, niekas nesupras, kodėl pačios pavojingiausios svetimos invazinės rūšis, kurios kenkia ekosistemai, nėra įtrauktos. Vėliau jų nebegalėsime įtraukti. Suprantu, kad komisijai trūko laiko ir iš pat pradžių aptarėme uh, tik deleguotosius aktus, bet mes tikrai negalėsime pasiekti, prieėmė tokį pasiūlymą 20 metų e, biologinės įvairovės tikslų. Ir komisija, aišku, jau dviejais metais vėluoja, jis siūlo tokį sąrašą, e, kuris tikrai mums labai daug kainuos laiko ir mes tikrai prarasime Europos piliečių pasitikėjimą. Taigi prašome kad mm, komisija vėl peržiūrėtų šį sąrašą, parengtų rizikos vertinimą ir atsižvelgtų į tai, į ką reikia atsižvelgti, e, kad taip pat paaiškintų šalims narėms, kad ne tik veiksmai kainuoja, bet ir neveiksnumas irgi kainuoja. Taigi mes norėtume naujo pasiūlymo iš komisijos. E, delegatas iš EPP e norėtų pasisakyti? Ne. E, norėčiau vieną pastabą dėl darbo tvarkės. Galbūt komisijos paprašytume pirmos E, atsakyti dabar. Galbūt išklausykime komisijos prieš, e, galėtume, e, prieš tai, kai pateiksime savo pastabas. Na, kadangi nėra šiuo metu norinčių pasisakyti, galėtume suteikti žodį ir komisijai. Taigi, Jeigu komisija pritarė, žodis komisijai. Komisija. Taigi žodis jums. Dėkoju pirmininkė, e, garbus nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti jums, kad suteikėt mums galimybę paaiškinti šį e, procesą, kuriuo mes vadovavomės, rengdami e, šį sąrašą kurį dabar aptarinėjame, tiesiog norėčiau pabrėžti, kad komisija yra įsipareigojusi e, įgyvendinti reglamentą 1143-14, e, e, kuris kalba apie invazinės svetimas rūšis. Kaip mes pabrėžėme save vidurio laikotarpio ataskaitoje dėl biologinės įvairovės, labai svarbu prisidėti E, prie mūsų bendro tikslo dėl biologinės įvairovės e, atstatymo iki 20 metų. Taigi labai svarbus pirmus, pirmasis žingsnis būtų šio sąrašo patvirtinimas. Ir Europos parlamentas, taryba, taip pat regionų komitetas pateikė e, nemažai projektų dėl šio komisijos, šios komisijos ataskaitos ir prašė patvirtinti šį sąrašą, kadangi tai, aišku, suaktyvina nemažai tų elementų reglamente ir jie yra labai svarbus, kadangi tokiu atveju šalis narės gali gyvendinti tam tikrus instrumentus, kuriuos jos vėliau gali panaudoti. Pavyzdžiui, tokius, kurie numatyti reglamente ta ankstyvojo šalinimo priemonės, taip pat reagavimo priemonės ir taip toliau ir panašiai. Na, nesikartosiu ir nekartosiu tų elementų, kurios, kurie buvo įtraukti į komisijos pranešimą, bet norėčiau pabrėžti keletą. Na, pavyzdžiui, tiesiog prisiminsiu, kaip E, trilogo metu buvo kalbama apie reglamento prieimimą. Buvo siekiama e, komisiją įgalioti priimti deleguotą į aktą, kuris e, taip pat nurodo įvairius kriterijus ir Europos komisija irgi rėmėsi tuo pasiūlymu. Taigi tai buvo komisijos pirminėme pasiūlyme. Ir komisija taip pat tiki, kad labai svarbu E, kad komisijai tokios galės būtų suteiktos ir mes esame įsipareigoję ir toliau plėtoti, vystyti tokį deleguotą į aktą. Norime taip pat mokytis iš to proceso, kai mes pateikėme tą pirmąjį sąrašą. Na ir kokie yra tie elementai, kurie yra pateikiami tose kriterijuose 143, kadangi tie kriterijai yra labai aiškus, esame taip pat atlikę studiją, tyrimą, kurio metu aptarėme visą tai su ekspertais bei e, atsakingų komitetu. Taip pat nepritariu, kad komisija sudarė kažkokį sąrašą remdamasi politikų spaudimu. Mes tikrai labai kruopščiai vadovavomės tais kriterijais, kurie buvo nurodyti reglamente, siekdami nustatyti, kokias rūšis įtraukti į tą sąrašą, kokių neįtraukti. Ir vienas iš svarbiausių kriterijų e, iš tikrųjų yra tai, kad egzistuoja rizikos vertinimas pagal 4-3 kriterijų. Yra keletas rūšių, kurios buvo paminėtos, kaip pavyzdžiui e, audinė, taip pat e, amerikie, amerikietiškasis meškėnas ir nebuvo iš, iš tiesų jokių priežasčių nei gyvendinti šių kriterijų. Uh, Ir tikrai šalis narės dirba ties to, e, tuo rizikos vertinimo tobulinimu ir kai jos tą įvykdys, komisija ir įtrauks tas rūšis į tą sąrašą. Ir vėliau tas sąrašas e, galės būti pateiktas e, komitetui, kuris yra atsakingas už visą tai. Aišku, yra daug invazinių augalų rūšių, kurios yra tame sąraše Paminėsiu, pavyzdžiui, keletą e, vandens hiecintas, kuris e, Guadianos upėje sukelia tikrai labai daug nepageidavimų reiškinių ir tikrai turime patvirtinti kiek galima sparčiau tą pirmąją sąrašą, kad šalis narės galėtų imtus, e, imtis tų priemonių ir sustabdytų tą plitimą invazinių augalų rūšių, nes kai kurios iš jų tikrai yra labai invazinės ir sukelia daug grėsmės biologiniai įvairovė Europos Sąjungoje. Ir dėl to mes pagalvojame, kad e, būtų labai protinga visų pirma galbūt nediskutuoti dėl tos e, specifikacijos tų kriterijų, kadangi jie ir taip yra aiškus, bet galbūt susitelkti ties e, tuo darbu tų rūšių, kurių rizikos vertinimą galime atlikti ir įtraukti jas į sąrašą. Mes tikrai esame įsipareigoję atnaujinti sąrašą kitais metais ir daug tų rūšių, kurias paminėjote e, jūs, e, bus įvertintos rizikos požiūrių ir tik jos atitiks kriterijus. Mes taip pat tikime, kad e, labai svarbu, kad visa tai būtų padaryta kiek galima greičiau. Dar vienas komentaras, kuris buvo pateiktas rezoliucijos projekte, kad nepakako informacijos tiek e, parlamente, tiek e, visuomenėje. Norėjau pasakyti, kad komitetų posėdžių protokolai, studijos, kurias atliko komisija ir visa reikiama informacija buvo pateikta komito, komitologijos registre Europos komisijos. Ir taip pat e, ir komiteto registre Esame įsitikinę, kad visą tą reikiamą informaciją pateikėme visuomeniai ir esame įsipareigoję atsakyti į visus klausimus, kuriuos tikrai turėsite. E, taip pat ir Europos parlamento klausimus. Tai tiek. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad Europos e, komisija griežtai laikėsi reglamento. E, vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, kad pats reglamentas nereglamentuoja, kad deleguotojai aktai, e, nurodantis rizikos vertinimo elementus, būtų e, būtinybė priimant tą sąrašą. Ir e, aišku, teisės tarnyba gali išaiškinti, kadangi komisija turi arba privalo netgi pateikti tą sąrašą prieš sausio pirmą ir nėra jokio kito termino e, pateikti tuos elementus pagal deleguotosius aktus. Taigi e, nėra būtinybės priimti tą deleguotojį aktą prieš e, patvirtinant sąrašą. Mes manome, kad geriau iš pradžių toliau e, nurodyti tuos kriterijus, kai jau patvirtinsime pirmąjį sąrašą. Kalbu apie tas rūšis, kurių rizikos vertinimas yra e, atliktas ir kurios atitinka reglamentą. Ačiū. Ačiū, o dabar norėčiau suteikti žodį gerbimiems kolegoms. Matau, kad žodžio paprašė du nariai. Sioner, prašau. Ačiū labai. Aš pasiskau Zomer vardu, jeigu kartais nepastebėjote, kad nesu Renata Zomer. Ir turiu čia tokius užrašiukus pasirengęs, tačiau turbūt jais nesivadovausiu, visi žinote, kad tai svarbus klausimai, kurie daug kainuoja. Na ir kalbant apie komisiją ir tą sąrašo parengimą. Turiu pasakyti, kad man vis dar kyla abejonių ir jos yra susijusios su tuo, ar viskas tinkamai pagrįsta naujojų rizikos vertinimu. Na, išvelgdamas į rezultatus, taip pat turiu tų abejonių. Taip, suprantu ir komisijos argumentus. Suprantu, kad komisija mano, kad yra itin daug rūšių, e, kurioms nebuvo atlikti tie standartizuoti rizikos vertinimai, tačiau man atrodo, kad vis dar yra daug gyvūnų ir invazinių rūšių, kurios nėra įtrauktos į sąrašą ir sudėtinga suprasti, kodėl tai nebuvo padaryta. Ir yra tokių rūšių, kurios buvo įtrauktos į sąrašą, mano nuomonė, ne visai pagristai. Na ir turiu labai daug ponios Zomer pateiktų pavyzdžių, tačiau galbūt e, pakalbėsiu savo vardu, vardu, pasinaudosiu savo patirtimi. Na ir įsivaizduokime, pavyzdžiui, vandens gyvūnus ir tai, ką, apie ką mes Švedijoje kalbame jau ilgą laiką. Įsivaizduokime amerikinį omarą, kuris kelia įtin daug e, grėsmės ir iššūkių, kalbant apie omarų populiaciją Švedijoje, taip pat konkrečios e, austrių rūšis e, plinta panašiai kaip ir tie omarai Švedijoje. Taip pat mm, dar viena žuvų rušis rangobi taip pat itin e, sparčiai plinta. Na ir tos rūšys nėra įtrauktos į sąrašą. Tačiau, pavyzdžiui, kitos žuvių, žuvų rūšis priešingai nebuvo įtrauktos į tą sąrašą ir, pavyzdžiui, kalbant apie single crayfish, Ir tai, kad ta rušis yra įtraukta į sąrašą, tai nereiškia, kad Švedijoje nebebus galima tos rušies auginti. Na, bent jau tokia yra komisijos nuomonė, tačiau kodėl tada reikia tą rūšį įtraukti į sąrašą? Ar yra prasmė tai daryti? Na ir turiu pasakyti, kad tas sąrašas tikrai ne, nesuteikia nusiraminimo, priešingai. Ir žinau, kad ir mano rinkėjams taip pat kyla abejonių dėl šio sąrašo ir aš pats su jais bendravau ir žinau, kad jie nerimauja dėl tų rūšių, e, kurios jau įtrauktos į sąrašą. Ir jų nuomonė daug svarbesnės rūšis, tokios kaip, pavyzdžiui, amerikinis amaras, dėja į tą sąrašą nepateko. Na ir nežinau, dabar nesimsiu spręsti, ar mes esame tinkamai informuoti ar ne. Tačiau turiu pasakyti, kad tiesiog šiurpina e, šio sąrašo parengimo logika ir argumentai, juk tas sąrašas yra įtin svarbus. Ir EPP frakcijos vardu turiu pasakyti, kad mes tikrai nesame įtikinti dabartinės sąrašo versijos. Ačiū. Dabar žodis. Pana Gerbrandi. Norėčiau pradėti nuo laikotarpio vidurio vertinimo skirto bioįvairovės strategijai. Turiu pasakyti, kad e, tikrai nemažai raudonų šviesų užsižiebė atlikus tą tyrimą, tačiau buvo viena žalia šviesa uždegta, tai yra invazinėms atimosiams rūšims ir kovai su tomis rūšimis. Na ir kodėl čia buvo uždegta žalia šviesa? Ar todėl, kad mes veiksmingai kovojame su tą problemą? Ne, nemanau. Taip, teorijoje, e, popieriuje viskas atrodo tinkamai tvarkoma ir atrodė, kad rezultatai yra geri. Na ir tiesiog buvo laukiama kito etapo, tiesiog jau praktinio tų popieriuje išdėstytų vizijų įgyvendinimo. Na ir man asmeniškai nerima kelia tai, ką komisija konkrečiai dabar atlieka. Taip, mes suteikėme komisijai įgaliojimą ir nustatėme gana griežtą terminą, tai yra terminas, kuris baigėsi jau už mėnesio, sausio 2, 16 metais, ir komisija turėjo parengti invazinių svetimųjų rūšių sąrašą. Ir tas sąrašas reiškia, kad būtent su tomis rūšimis reikėtų kovoti, panaudojant europinę masto priemonės. Na ir jeigu manęs paklausumėte, ar tas sąrašas yra tobulas, netikrai ne. Na ir pavyzdžiui, Niderlanduose E, kyla daug problemų su viena konkrečia žiūrkių rušimi, muskrat. Jau daug metų nevaisingai su tuo kovojame ir tikrai ne todėl, kad e, mums nepatinka ta rušis, o todėl, kad tai kelia grėsmę mūsų užtvankom. Be to, klimato viršūnių susitikimas prasidėjo Paryžiuje ir prisitaikymas prie klimato kaitos padarinių taip pat yra itin jautrus klausimas. Ir turiu pasakyti, kad ta konkreti e, žiūrkių rušis e, trukdo mums geriau prisitaikyti prie klimato kaitos pokyčių. Na ir ta konkreti rušis, sondatra, iš ties e, kelia nemažai rūpešių. Na ir kalbant apie parengtą sąrašą, turiu pasakyti, kad mm, greičiausiai reikėtų taip pagirti komisiją už tai, kad jie atliko savo darbą, atliko jį atsižvelgdami į nustatytą terminą ir mes prašėme parengti pirmąjį sąrašo projektą iki 16 metų sausio pradžios. Taip, sąrašas dar tikrai netobulas, tačiau, kaip komisija ir teisingai paminėjo, yra pakankamų priemonių, kurios padėtų išplėsti tą riziką, ar, e, e, tą sąrašą, ar jį pritaikyti m, mm, per keletą artimiausių metų ir net nebejoju, kad komisija imsis to darbo. Vienas elementas, apie kurį kalbėjo e, kolegos pateikė tą prieštaravimą yra pagristi labiau politiniais kriterijais, o ne mokslu, mano nuomonė. Na ir aš pats nesu didelis šios ryties specialistas, tačiau turiu pasiremti kitų šią sritį labiau išmanančių žmonių nuomonę. Na ir suprantu, kad jeigu aptarnėjame tokį moksliškai pagrįstą sąrašą e, parlamente, mes natūralu vadovaujamės ir tais politiniais kriterijais. Ir kolega Fioneris e, minėjo, kad kalba e, ne tik remdamasis Fransomer pateiktų sąrašų, tačiau ir savo asmeninę patirtimį. Na ir suprantu, kad tai taip pat yra tam tikras politinis sprendimas, o ne vien tik moksliniais domenimis pagrystas pasisakymas. Ir turiu pasakyti, kad mane šiek tiek stebina um, tai, jog diskusijos vyksta būtent dabar. Man atrodo, kad mums reikėtų labiau pasitikėti komisiją ir mane stebina, jog yra tam tikra koalicija suformuota e, ir kovojama su tuo sąrašo projektu. Kaip suprantu, vieni nori didesnio, kiti mažesnio sąrašo. E, vieni sako, kad komisija gal ir neblogai padirbėjo, kiti priešingai. Aš tikrai negaliu tą spręsti. Tačiau, kaip jau minėjau, esu šiek tiek nustebęs dėl visų šių procesų ir manau, kad mūsų frakcija e, norėtų suteikti. E, E, komisijai tą galimybę užbaigti dar tebe vykstantį darbą ir nenuteisti jos iš anksto, juk tai yra dar tik pirmasis žingsnis toje ilgoje kovoje su invazinėmis svetimosiomis rušimis. Na ir jeigu dar išgirsiu tam tikrų komisijos patikinimų, nebejotinai liberalų, liberalų frakcija balsuos prieš tą. E, prieš biologinės įvairovės strategijos analizę ir man atrodo, kad reikėtų tiesiog paraginti komisiją, ją stumtelėti, e, kad ji ir toliau tęstų darbą šioje srityje. Ačiū labai. Dabar žodis kolegi Suzan Merger. Dėkuoju. Manau, kad e, grafikas darbo yra pakankamai ambicingas ir šiame kontekste visos minėtos problemos yra aktualios. Problemų kyla ir dėl to, kad yra keletas kriterijų ir todėl trūksta nuoseklumo Ir e, taip pat dėl tos pačios priežasties sąrašas galbūt netenkina mokslinių kriterijų. Nes e, turime, dėl to turime toliau galvoti, kaip apibriežti invazinę svetimą rūšį apskritai. E, turime taip pat galvoti apie ne, neveikimo pasiekmes ir vertinti sąnaudas. Nebus paprasta jas įvertinti. Aš manau, kad e, mūsų minimalus tikslas yra užtikrinti tų invazinių rušių plitimą ir uh, siekti, kad tos rūšys, kurios jau įsi, įsišaknyjusios kažkokio teritorijoje nebesiplėstų. Taip pat turime taikyti ne įvairius kriterijus, o e, vienodas kriterijus. Kita vertus, aišku, turime daryti pažangą ir e, tam reikia, kad ir mažų žingsnių į priekį, reikia taip pat, kad valstybės narės pateiktų sąnaudų vertinimą. Dėkuoju. Džiulį, prašau. Aš Kaip šios koalicijos narė norėčiau išsakyti keletą pastabų ir turiu atsiprašyti už tai, kad pavėlavau į posėdžio pradžią, tad tikrai negirdėjau komisijos argumentų ir pristatymo, alestė, jeigu tai jau buvo paliesta. Na ir pagrindinis klausimas, kuris kyla man, e, rengiant tokio pobūdžio prieštaravimą, e, turiu pasakyti, kad pagrindinis dalykas, kuris e, kelia abejonių, yra toks. Aš pati esu šešėlinė pranešėja, kuri rengė pranešimą šio klausimu paskutinėje parlamento kadencijoje ir daug apie tai buvo kalbama ir kaip išėlinė pranešėja tikrai kapšiausi po šią sritį, e, bandžiau išsiaiškinti, kokios pavojingiausios rūšis e, egzistuoja, tiek augalų, tiek gyvūnų srityje. Tad tiesiog bandžiau suprasti tą platesnį kontekstą, bandžiau suvokti, kas vyksta ne tik mano valstybėje narėje, bet ir kitose valstybėse narėse. Ir turiu pasakyti, kad e, atlikusi visą šį darbą, stebiuosi tomis rušimis, kurios atsidūrė šiame sąraše. Mane tikrai šokiravo, jog e, kai kurios augalų rušis, apie kurias kalbėjome ir net nebejojame, kad jos atsidurs sąraše, dėja galiausiai į jį nepateko. Na ir suprantu, kad yra tam tikrų techninių priežasčių, e, tai yra susiję ir su tais rizikos vertinimais, kurie buvo atlikti, valstybių narių pateikta informacija. Tačiau kalbant apie e, tokį ne visai man primtiną sąrašą, manau, kad geriausias metas apie tai kalbėti būtų būtent dabar. Ir pritariu kolegai, kuris sakė, kad reikėtų tiesiog spausti komisiją, kad tas sąrašas būtų patobulintas. Žiaugiuosi, kad aš nesu vienintelė, kuri taip mano. Ir kalbant apie šį konkretų atvejį, manau, geriausia galimybė e, taikyti tą spaudimą yra tiesiog paprieštarauti parengtam sąrašui. Nes jeigu viską tai praleisime pro pirštus, net nebejoju, kad bus daug sudėtingiau suvaldyti tą procesą ir tai pasiūs netinkamą signalą valstybėms narės, narėms. Ir manau, kad reikia, e, jog valstybės narė suprastų, e, kad svarbu ne kalbėti apie e, tai, kaip išvengti tų pavojingų rušių, tačiau kaip su jomis kovoti. Na ir galiu pritarti tam pateiktam prieštaravimui, balsuosiu teigiamai ir tikiuosi, kad nebus jokių vėlavimų. Tačiau tiesiog noriu, kad pasiūstume komisijai signalą, kad norime ištamiau šį klausimą apsvarstyti ir norime uh, kažkokių tinkamesnių veiksmų šioje srityje. Ačiū. Jeigu daugiau žodžių niekas neprašo, galbūt tada dar kartą trumpam suteiksiu žodį komisijos atstovams, jeigu tik jie norėtų kažką pasakyti ir sureaguoti į vykusias diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad E, akivaizdu yra tai, kad visi sutarėme, kad sąrašas dar tikrai galutinis, baigtinis ir kad jis nėra tobulas. Ir tikrai galiu pasakyti, kad yra tokių žmonių, kurie mano, kad yra per daug rūšių tame sąraše, o kiti priešingai mano, kad jų yra per mažai. Ir mes čia turime rasti tam tikrą pusiausvyrą, balansą ir užtikrinti, kad prieš įtraukdami e, rūšis į sąrašą tiksliai žinotume, kad jis atitinka tuos kriterijus. Na ir kalbant apie tos pavyzdžius, kuriuos pateikė parlamento narys, pasisakė šiandieną. Taip, kalbant apie amerikinį omarą, žinau, kad jau vyksta parengimieji darbai rengiant rizikos vertinimą, tačiau jis dar nebuvo baigtas ir ta rušis nebuvo įtraukta į sąrašą. Dabar raudonžnyplis vėžys e, dėl šios rušies buvo pateikta daug įvairių socioekonominių argumentų, kodėl nereikėtų įtraukti šios rušies į sąrašą. Ir mes manome, kad vis tiek verta šią rūšį įtraukti, nes reikia vengti jos tolesnio paplitimo. Ir yra, e, pavyzdžiui, tokių upių baseinų, kur Skandinavijos šalise ta rūšis dar netapo invazinė ir galima ją kažkaip suvaldyti, sulaikyti nuo plitimo. Tačiau jeigu rūšis jau yra paplitusi, ji gali būti e, iš, išsaugota, ji tos rūšies E, prekyba gali būti vykdoma. Yra ir keletas kitų rūšių, kurios galimai jau yra paplitusios vienoje ar dviejose valstybėse narėse, tačiau reikia e, užkirsti kelią e, tų rūšių prekybai, pavyzdžiui, gyvūnijos parduotuvėse ir taip toliau, ir taip užtikrinti, kad nebūtų daroma tolesnė žala. E, Na ir kalbant apie sąrašo rengimą, mes tiesiog vadovavomės turimomis mokslinėmis žiniomis, taip pat stengiamės užtikrinti, kad būtų atitikti reglamento reikalavimai ir norėjome įtraukti tik tas rušis, kurios atitiko tos reikalavimus ir dar kartą pabrėžiu, darbas yra tęsiamas, mes neabejotinai ir toliau tobulinsime sąrašą ir įtrauksime tas rušis, kurios atitiks reglamento kriterijus. Ačiū. Džiaugiuosi girdėdamas, kad komisija taip intensyviai dirba ir laikosi numatytų laiko termino. Ir per kitą mūsų posėdį, kai sutiksime su komisijos atstovu, taip pat e, kalbėsime apie kitus teisės aktus bei numatytus terminus. Na ir kalbant apie deleguotusius teisės aktus, apie kuriuos jau kalbėjau savo pristatymę, E, pagrindinė priežastis, kodėl vyksta šios dienos diskusijos, yra todėl, kad nėra deleguotojų teisės aktų numatyta ir iš ties man nėra svarbu, ar tas sąrašas bus trumpesnis ar ilgesnis. Aš noriu, kad tai būtų tinkamas sąrašas, pagrystas sąrašas. Na ir šiandieną kažkas minėjo, kad e, geriausia būtų ieškoti tobulo varianto, tačiau Man atrodo, kad tie netinkamai parinkti sąrašai e, e, dėje nepadės pasiekti gerų rezultatų. Manau, kad prarasime ir mūsų piliečių pasitikėjimą, nes bus sudėtinga jiems paaiškinti, kodėl invazinių rūšių sąrašas atrodo taip, kaip atrodo. Ir aš esu šimtų procentų įsitikinęs, kad šiuo atveju būtų daug geriau vėliau parinkti tą sąrašą, negu parinkti prastą sąrašą, netinkamą sąrašą. Tad tiek būtų pastabų iš mano pusės. E, dėl šio dokumento bus balsuojama šiandieną, po piet, 14, atsiprašau, 16 valandą. O tada plenarinėje sesijoje gruodžio e, antrojoje sesijoje bus balsuojama. Dabar kitas darbo tvarkės punktas. Tai taip pat yra prieštaravimas dėl leidimo suteikimo genetiškai modifikuotų kukurūzų rūšiai e, NK603 T25. Ir norėčiau suteikti žodį e, pranešimo rengėjams. Pradėsiu nuo Bart Stais. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kartu su Gijomu Balen Leonora Evi ir kai, kuriems, ir kai kuriais kitais kolegomis aš pateikiau rezoliucijos projekto pasiūlymą. Tame pasiūlyme priešinamasi sprendimui komisijos e, e pateikto sprendimo įgyvendinimui. Dėl geniškai modifikuotų kukurūzų, kuriame yra glifosat. baltymų fosfatų. Ir taip pat glifosatų. Komitete mes e, kalbėjome apie tarptautinės uh, vėžio tyrimo organizacijos išvadas. Ši, ši organizacija mano, kad glifosatas gali būti kancerogeninė medžiaga. Tačiau aš dabar nenorėčiau diskutuoti techniniais aspektais. Pagrindinis mano argumentas yra politinio pobūdžio. Pradėjus veikti naujai komisijai, jos pirmininkas Junkeris Liepos 15 dieną aiškiai pasakė, jog e, komisija ne priims sprendimo dėl GMO leidimo, jeigu dauguma valstybių narių pasisakys e, prieš GMO. Tad e, dabar galiuojantis teisės aktai dabar yra tam tikrų galiojančių teisės aktų, tačiau e, šios ryties, tačiau žinome, kad taryboje nėra valstybių daugumos aiškios šituo klausimu. Mes e, pasiūlyme mes per plenarinį posėdį ir komitete pasisakėme prieš komisijos pasiūlymą dėl galimybės uždrausi ar leisti savo teritoriją GMO. Per plenarinį posėdį mes aiškiai pasakėme, jog turi būti aiškiai pasipriešinta naujų GMO importui. Mes manome, kad komisija turi peržiūrėti savo pasiūlymą ir pateikti tinkamą pasiūlymą šituo klausimu ir aš norėčiau dar paprašyti kolegų, kad uh, Mūsų rezoliucijos pasiūlymas parengtas su EFDD ir kitomis frakcijomis būtų paremtas kolegų. Kadangi e, tai yra e, bendras prieštaravimas parengtas dviejų frakcijų, norėčiau suteikti žodį e, ponui Donano. Poniai Donano. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pavaduoju ponę Godin. Jis atsiprašo, kad negali dalyvauti Europos Sąjunga nori leisti importuoti į e, Europos Sąjungą genetiškai modifikuotus kukurūzus ir jie būtų naudojami ir pašarams, ir žmogaus maistui. Monsanto išvedė e, šią rūšį, joje yra glifosatų Jie ten patenka per Roundup, tai yra pikžolės naikinantis e, produktas. Ir e, šio, šių, šios rušies glifosato toleravimas kelia labai didelį nerimą. Nepaisant EFSOS nuomonės, mes esame e, sunerime. Ir e, tarptautinė vėžio tyrimo organizacija e, yra įrodžiusi, jog šios e, medžiagos turi labai neigiamų pasiekmių žmogaus sveikatai ir gali būti kancerogenai. E, šios medžiagos yra pavojingos ir žemdirbiams, kurie dirba su jomis, taip pat ir aplinkai, gyvūnams ir, ir žmonėms, kurie paskui valgo maistą, kuriame yra šių medžiagų. Šiais klausimais buvo keičiamasi nuomonėmis su pasaulinė sveikatos organizacija ir EFSA kiekvieną kartą, kai į rinką patenka GMO, kuris toleruoja glifosatus, kiekvienais, kiek, kiekvienu tokiu atveju kyla e, rizika. Amerikiečių pateikti duomenys e, rodo, jog e, dabar šių medžiagų E, kiekis 23 procentais padidėjo e, tarp genetiškai modifikuotų e, augalų. Vertinant GMO taip pat iškyla tam tikrų problemų dėl šių aspektų. Statistiniai duomenys taip pat negali būti vienareiškiškai vertinami. Mes čia kaip tik susidarėme su esminiu e, aspektu, kuris yra toks. Kiekvieną kartą, kai mes susidarėme su tokiu medžiagų naudojimu GMO, pripažįstame, jog tas medžiagos e, patenka per herbicidus ir kelia didelę riziką žmogaus sveikatui. Turime atsižvelgti į tai, jog tie principai, kurie galioja automobilių sektoriui ir kuomet yra vertinamas tikras poveikis, tie patys principai turi būti taikomi ir šioje srityje, kadangi Europa nori panaudoti savo ekonominį potencialą jinai turėtų daugiau dėmesio skirti savo importo pasiekmėms. Jeigu bus pradėta importuoti GMO, tai sukels negryžtamų pokyčių. Ir tuomet mes tapsime priklausomi nuo įvairių cheminių medžiagų, pesticidų, herbicidų. Ir tuomet sutiksime su tuo, kad dar pavangesnės medžiagos ir dar brangesnės medžiagos būtų naudojamos tokie kaip, e, tokios kaip glifosatai ir kitos medžiagos, kurios yra galimai kancerogeniškos. Aš taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad e, dabar glifosatai ir 2KD medžiaga yra e, laikomos jungtinėse valstijose labai pavojingomis e, medžiagomis, jos yra pavojingos ir vabžiams, ir augalams, ir e, naudojamas GMO auginimo srityje, jos darytų didelę žalą ir kiekvieną kartą importuodama tokias, importuodama GMO turint turinčius tokių medžiagų Europa keltų didesnį pavojų. Jeigu būtų leista importuoti e, GMO, tuomet mes labai apsunkintume mūsų žemės ūkio sektoriaus e, darbuotojų gyvenimą. Praktiškai jie būtų pavirkti Toks importas taip pat reikštų, jog mes su maistu gautume per nelik didelį kiekį glifosatų ir prekybiniais argumentais to negalima e, pagristi. Komisija nori leisti tą geniškai modifikuotą kukurūzų rūšį, kuri toleruoja glifosatus. Mes norėtume e, paprašyti komisijos taikyti atsargumo principą ir neleisti pateikti į rinką NK 603 103 modifi geniškai modifikuotos kukurūzų rūšies. Ačiū. Dabar penki žmonės, matau, yra paprašę žodžio. Pradėkime nuo Gijomo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš Norėčiau dabar e, pakalbėti apie diskusijos dėl GMO pavojingumo esmę. Žinome, kad šito klausimu nėra sutariama nei frakcijų lygmenių ir frakcijų viduje taip pat nėra vieningos nuomonės šito klausimu. Tačiau mes šiandien kalbam ne apie tai, nes tikroji problema čia yra politinio pobūdžio problema. Mes kalbėjome su komisija apie e, tai, kad šis pasiūlymas renacionalizuoja pateikimą į rinką GMO. Komisijos pasiūlymas buvo atmestas, aš priminsiu, jog buvo nubalsuota ir dėl pakeitimo, kuriuo buvo prašoma komisijos pateikti, kaip galima greičiau, naują pasiūlymą. Mes esame įstatymo leidimo valdžia, komisija yra vykdomoji valdžia ir komisija turi atsižvelgti į tai, ką mes sakome, antraip aš nematau jokios prasmės. Todėl mes turėtume priminti komisijai, kad jinai negali ir toliau daryti business as usual ir leisti tam tikrose e, valstybėse narėse, kurios jos nori importuoti e, GMO. Kom... Tuo būdu mes e, laukiame, kad komisija pateiktų dabar naują pasiūlymą dėl pateikimo į rinką ir, ir leidimų gavimo, o laukdami, kol toks pasiūlymas bus pateiktas, žinodami, kad e, tiek kontroversijų kyla dėl mūsų aptariamų GMO ir žinodami, E, kokia sudėtinga yra leidimų sistema, mes laukiame to naujo pasiūlymo. Ačiū, dabar mano sąraše matau ir šitą ponę Vir. Florizijo kapito Avi. <laughs> Mano pavardė Avi. Evi. Labai trumpai noriu pasisakyti. Noriu tik tai pasakyti, jog penkių žvaigždučių judėjimas pritarė šitam uh, išreikštam prieštaravimui ir norime nusiųsti aišku signalą komisijai, parodydami, kad uh, dabar susidariusi padėtis sukelia labai daug neiškumų ir daug galimų uh, inter, išaiškinimo, interpretavimo dėl GMO. Todėl mes pasisakome prieš galimus leidimus GMO. Reikėtų išsiaiškinti visus neaiškius kol kas dar aspektus ir todėl komisija turi pateikti naują pasiūlymą ir aš pritariu kolegoms, kurie e, išsakė tos prieštaravimus ką tik tai. Ponas Felner. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad šiandien vykstančios diskusijos yra liūdnos diskusijos. Mm, jau ne vieną kartą apie tai buvo kalbėti ir nebejoju, kad tai kartosis ir kartosis. Tai yra toks užburtas ratas ir Man atrodo, kad tos diskusijos niekada nesibaigs. Kai kalbame apie tuos e, GMO pasėlius, kurie buvo sujungti, e, buvo aiškiai pasakyta, kad nėra e, jokios didesnės rizikos ir tai teigia būtent EFSA atstovai. Jie sakė, kad lyginant su ne GMO e, produktais, e, tai nekelia jokios grėsmės, tai buvo pasakyta trečiaisiais E, metais, taip pat devintaisiais metais. Ir jie nekarta pabrėžia, kad tai tikrai nekelia jokios didesnės rizikos lyginant su ne GMO augalais. Na ir 13 metų rugsėjį e, apie antrąją sudėtinę dalį taip pat buvo pasakyta, kad e, tai tikrai nėra pavojingesnė dalis Ir šių metų birželį taip pat buvo apie tai kalbėta. Buvo sakyta, kad e, šie augalai yra tokie pat saugus kaip ir standartiniai tradiciniai augalai. Na ir keturi tokie vertinimai buvo atlikti ir dabar vykstant e, viršūnių susitikimui klimato klausimais Paryžiuje, iš ties pradedu galvoti, kad tarsi bandome paneigti E, klimato kaitos svarbą. Taip, nusprendžiame pasitelkti mokslininkus, kad jie atliktų tą vertinimą, o tada, net jeigu jie tą darbą atlieka, pateikia e, savo nuomonę ir e, metai iš metų kartoja tą patį dalyką, vis tiek yra tokių asmenų, kurie teigia, o mes turime savo ekspertus, kurie teigia priešingai. Ir aš norėčiau labiau tais ekspertais pasitikėti. Na ir Panaši situacija yra ir klimato kaitos rytyje. Ir e, man atrodo, kad mūsų komitetas netaip turėtų dirbti. Mes turėtume pasikliauti ekspertais, turėtume juos išklausyti ir tada vadovautis jų rekomendacijomis. Na ir kai skaitau čia pateiktus argumentus ir kai taip pat išgirstu, kad e, nereikėtų į tai žiūrėti techniškai, o labiau iš politinės perspektyvos, na taip, suprantu iš kur e, tai ateina. Suprantu, kad nėra kažkokių tai mokslinių argumentų, belieka tik tie politiniai argumentai, kuriais galėtume pasikliauti, tačiau, kai skaitau e, šį tekstą, kuriame sakoma, kad dabartinė patvirtinimo sistema, paaiškiai paaiškėjo, yra e, netitinkanti standartų, jo lab, kad nėra kvalifikuotos valstybių narių daugumos, de, kuri pritartų leidimų sutikimui tokiems produktams. Na, nežinau, galbūt komitetas ir gali vadovauti šiuo argumentu, tačiau manau, kad e, tai yra neteisinga. Taip, žinau, kad e, vyko balsavimas dėl komisijos naujojo pasiūlymo, kuriame sprendžiami šie klausimai ir buvo balsuota neįgiamai, tačiau priežastis galbūt buvo įvairios, Ir taip suprantu, kad mūsų argumentai buvo skirtingi, tačiau mes nepritarėme tam komisijos pasiūlymui. Na, tačiau tai nereiškia, kad dabar galime e, nustoti taikyti bet kokius reikalavimus ir teisės aktus susijusius su GMO. Taip, tas balsavimas nepavyko ir e, buvo nuspręsta e, nesirinkti moratoriumo opcijos. Ir man atrodo, kad kalbant apie tą balsavimą, kuris vyko plenarinėje sesijoje, reikėtų gerbti jo rezultatus. Ir jeigu pažvelgtume į mokslininkų rekomendacijas, į mūsų ekspertų rekomendacijas, Ir nepaisant to, kad e, e kai kuriems nepatinka šis teisės aktas, turiu pasakyti, kad dar niekada E, ministrų taryboje nebuvo tiek už ekologiją pasisakančių ministrų, kaip kad kai buvo diskutuojama šis dokumentas. Tad savo frakcijos ir savo paties vardu noriu pasakyti, kad mano nuomonė dabar neteisinga e, bandyti žengti žingsnį atgal ir pradėti tą moratoriumo procesą ir nesiklausyti ekspertų nuomonių. Ačiū, panas Tarvalsas, prašau. Thank you, Jim. Ačiū, pirmininkė. Na, trumpai e, kalbant apie šias diskusijas ir prieštaravimus, jos yra tikrai e, labai sudėtingos, visiška betvarkė. Man atrodo, kad galėtume jau įtkavos netgi pertraukėlios. Ponios Godins e, prieštaravimas, švedai turbūt jį pavadintų štai taip. Surenki visas dovanas kalėdoms ir sudedi į vieną maišą dėl kažkokių moralinių priežasčių. Ir aš suprantu mm, to, tas moralinės priežastis, bet aš ne, nelabai suprantu procedūrą, e, kuria buvo vadovaujamasi teikiant šį prieštaravimą. Na, kalbant apie šį prieštaravimą, mes visi vadovavomės e, tokiu e, moraliniu požiūriu. Bandžiau suprasti šį prieštaravimą, Trubel Peter e, yra toks veikėjas e, knygoje Kasperis, kuris sako, suvalgysiu sriubą arba jos nevalgysiu. E, ir mes irgi sakome, nevalgysime šios sriubos, nes komisija sudėjo netinkamas daržovės ar prieskonius. Ir man atrodo, visi laikomės tos Kasparo dietos šiuo atveju. Taigi, ir mes taip elgiamės nuolatos. Mes e, bandome sumažinti šio komiteto poveikį ir iš esmės pagrindinis klausimas yra tas, e, e, kad reikia pagalvoti apie Junkerio pažadą, kurio jis nesilaiko, kad jis sakė, kad aš sieksiu, kad būtų peržiūrėti visi leidimai dėl GMO ir neleisiu, kad komisija prisimtų uh, E, ir imtųsi to sprendimo, kuriam nepritarė dauguma valstybių narių. Ir dėl to mes turime užduoti klausimą uh, e, ponu Junkeriu, ar jis laikosi savo pažado. Jis privalo jo laikytis. Ir e, kaip, ne, neturėtume elgtis kaip Kasparas valgydamas triubą. Um, taigi neturėtume atmesti tokių anksčiau padarytų sprendimų. Dėkoju. Žodis jums. Aš perskaičiau šio prieštaravimo pagrindimą. E, mane šiek tiek nustebino šis prieštaravimas, bet tikriausia, kad e, šis komitetas iš esmės nepritarė genetiškai modifikuotiems produktams. E, e, pone, kuri kalbėjo, ji aiškiai pasakė, kad ji pateikė prieštaravimą, kadangi iš esmės prieštaroja e, GMO. Aišku, man atrodo, aš nesuprantu, kodėl taip yra, bet aš priimu tokią nuomonę. E, ko nelabai galiu suprasti, tai yra populizmo, e, to, kas prieštarauja įvairių įmonių verslui, pozicijos ir, man atrodo, nemažai e, Britų parlamentų narių e, irgi nesuprastų, kad nemažai narių vadovaujasi nacionalistiniais interesais ir e, prieštaruoja GMO. Na, dėja taip pat atsitinka. Na, Prancūzijoje tik aišku, kad e, kyla nemažai dėl to problemų ir dėl to jos yra iškeliamos čia. Ir man tai yra visiškai absurdiškas prieštaravimas. Mes prieštaraujame todėl, kad e, šie e, organizmai yra rezistentiški glifosatams. Ir jie yra pripažįstami 40 procentų visų pasėlių, kurie ir jie gali būti ten naudojami. E, kažkas tikriausia, e, kam nepritarė dauguma narių, glifosatams, kadangi jie gali turėti poveikį e, vėžiui ir yra karcinogeniški, galbūt, nors tam tuo abejoju, galbūt E, žalieji e, nevalgo tokių produktų, bet dauguma iš mūsų vartojame ir valgome. Taigi, man atrodo, kad ši e, diskusija labai yra liūdinanti. Artėja kalėdos ir tikrai esu labai nuliūdusi, kad klausausi tokios diskusijos. Egzistuoja sistema, sistema veikia, šalis narės e, draudžia genetiškai modifikuotus produktus e, savo šalyse ir jos tą gali daryti, tai kam grįžti prie tos e, diskusijos, kuri visiškai vaikiška. Taip, galbūt egzistuoja tam tikri prieštaravimai, jūs laikote savo principų, bet procesai yra ir reikia jų laikytis ir mes dabar švaistome brangų laiką taip elgamiesi. Dar yra du norintys pasisakyti. Ir manau, kad daugiau norinčių pasisakyti jų ir nebus. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gal uh, kukurūzai NK603 nekelia problemų, tačiau tai genetiškai modifikuotas augalas, jisai toleruoja glifosadus ir augindami tokio tipo kukurūzus galime daryti prielaidą, kad mūsų ūkininkai naudos daugiau glifosatų, daugiau pesticidų augindami augalus ir nėra jokios abejonės, kad tos medžiagos kenkia sveikatai. Aš e, manau, kad e, turime prevenciškai atsisakyti visų medžiagų, kurios kelia riziką. Aš visiškai pritariu tam, ką sakė prieš tai kalbėjusi kalbėtoja yra lab, labai aiškios e, taisyklės, valstybės narės dabar komisijos sprendimo dėka gali grįžti prie to, kas anksčiau buvo atmesta. Taip norėčiau sureaguoti į šią diskusiją. E, buvo keletą kartų paminėti Junkerio pažadai ir keletas šalių narių taip pat kalbėjo apie GMO, tačiau tokiu atveju, man atrodo, komisija nėra priversta e, tvirtinti šalių narių nuomonę. Taip pat buvo paminėta ir e, GMO komisijos darbo programoje E, komisijos vienas narys pasakė, kad tikrai taip nebus. Jis paminėjo. Ponas Andriukaitis pakalbėjo apie procedūros e, pačios pokyčius ir kad e, juos galėsime taikyti tam tikrais atvejais, bet mes to nenorime. Taigi mes ne tik sakome, kad e, ponas Junkeris kažką pažadėjo, bet taip pat atsakingas komisijos narys taip pat paminėjo, kad to pažado net ir laikomasi nebus. Tai ar tai sakydama komisija sako, kad ji tvirtins ir jeigu nebus e, kvalifikuotos daugumos e, prieš ar už, EFSA tokiu atveju savo nuomonėje tikriausia e, turės irgi kažką pasakyti. Ir jeigu ji nepaprieštaraus, e, tokiu atveju komisija turės irgi tvirtinti. E, tai aišku, taip pat reikėtų pagalvoti, galbūt e, turėtume kažkokią nepriklausomą instituciją, kuri galėtų teikti savo nuomonę. Nes esame vadovavimėsi tokia procedūra ir anksčiau. Tarkim, bendradarbiavome su biotehnologijos e, institutais. Nežinau, ar, ar šiuo atveju tai būtų priimtina. Na, o dabar komentarai ir atsakymai iš komisijos pusės. Pone Andra, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, kad komisijai suteikėte šio klausimo žodį. Turiu priminti, kokia yra padėtis. Ir kodėl apskritai kalbame apie šį pasiūlymą. Komisijai priekaištaujama, kad komisija neveikia laikydamasi savo prerogatyvų ir kad pateikdama šį pasiūlymą komisija ėjo toliau nei leidžia prerogatyvos. Mes turime tam tikrą tvarką. Ta tvarka buvo numatyta tarybos ir parlamento, ta tvarka yra labai griežta, kuomet yra pateikiamas e, leidimo prašymas, jį nagrinėja EFSA ir e, šiuo atveju mes e, turime tokį atvejį, kuomet du paprasti dalykai yra du paprasti įvykiai įvyksta ir jie vyksta iš naujo. EFSOS išvada buvo, jog e, šie, šie kukurūzų rušis buvo nekelianti didesnio pavojaus negu genetiškai nemodifikuoti kukurūzai. Aš girdėjau, e, išsakytus e, komentarus. Buvo sakoma, kad Prancūzijos, Austrijos e, į jų pateiktas nuomonės nebuvo atsižvelgta. Kai kas e, taip pat pateikė vėliau duomenų ir galų gale valstybės narės pritarė EFSOS nuomoniai. Paskui EFSOS nuomonė buvo pateikta viešam komentavimui, moksliniai komentarai taip pat buvo pateikti agentūrai ir agentūrai neišliko, jokių, neiškilo jokių papildomų problemų. Kitas etapas buvo toks, mes e, nusintėme valstybių narių komitetui ir jisai mums nepateikė savo nuomonės, nes nebuvo kvalifikuotos daugumos prieš, nei kvalifikuotos daugumos už. Tuomet e, e, klausimas buvo perdotas apeliaciniam komitetui ir ten rezultatas buvo toks pat, nebuvo aiškios nuomonės. Kas daroma tuomet? Jeigu nuomonė yra nepate, nepa, pa, nepateikiama, tai yra nėra neneigiamos, nei teigiamos nuomonės, tuomet e, komisija pri, gali priimti tą priemonę. Šiuo atveju dėl GMO mes privalome priimti tą priemonę, todėl kad yra peticija, yra pateiktas prašymas. Todėl apibendrinama galiu pasakyti, jog mes e, neišėjome už savo prerogatyvų ribų ir laikėmės, visas, laikėmės visų galiuojančių procedūrų. Aišku, aš E, žinau e, visus parlamento e, narių komentarus, žinau, kad čia iškyla tam tikros frustracijos, todėl kad pirmininkas Junkeris pažadėjo tam tikrų dalykų ir tai, kas siūloma dabar, netinka dėl to parlamentui, pasiūlymas buvo atmestas, mūsų komisijos narys paaiškino tuos argumentus, dėl kurių pateikėme E, e, tos valstybės narės, kurios nori neleisti savo teritorijoje e, tų GMO, turi teisę tai daryti. Komisija panašiai kaip ir augalų, augalų pasėlio atveju pasiūlė panašų variantą valstybėms ir dėl kitų nei mokslinės priežastis, priežasčių galima neleisti e, GMO. Jeigu valstybės narės dėl politinių ar visuomeninių priežasčių nori taip daryti, jos gali, tačiau parlamentas atmetė tą pasiūlymą ir e, komisija sakė, jog mes neturime plano B, tik tai planą A, nepateiksime kito pasiūlymo, nes tas pasiūlymas, kuris pateiktas dar yra ir tikimės, kad diskusija dabar toliau vyks taryboje. Ir e, generalinis direktorius, be kita ko, taip pat sakė, jog valstybės narės turi balsavimo teisę ir turi kitų priemonių ir todėl diskusija tesiama toliau ir mes manome, kad tai, kad diskusija vyksta, yra labai naudinga visiems ir parlamentui, ir kitoms institucijoms, naudinga ir todėl, kad piliečiai žino, kas vyksta, žino, kokia yra valstybių narių pozicija ir apskritai visų suinteresuotų pusių pozicijas. Todėl apibendrinome, galiu pasakyti, jog mes tikrai neviršėjome savo vykdomųjų e, prerogatyvų, siūlydami e, šį dalyką dėl GMO. Dėkoju. Jei prieštaravimą pateikę e, nariai norėtų pasisakyti, tai prašau, pasisakykite, bet šiaip laiko turime nedaug, tai labai trumpai. Dėkoju pirmininkė. Aš labai trumpai, kadangi turiu vykti į biudžeto kontrolės posėdį. Na, e, ponai, poniai Fionai turėčiau klausimą. Pone Filnerį, atsiprašau. Na, e, tie, kurie neigia klimato kaitą ir jūs teigiate, e, kad mes tikrai neigiame šį procesą, remdamiesi nuomonę, o ne faktais. Iš ESPOS esame gavę nuomonę taip pat ir Tarptautinio vėžio tyrimo instituto nuomonė ir man atrodo, kad turėtume panagrinėti šiuos tyrimus kartu, kadangi e, abi organizacijos rėmėsi skirtingą metodologiją pateikdama savo nuomonę ir galbūt uh, po pietų galėtume ir toliau e, padiskutuoti šią temą, kadangi ten bus ir e, Vėžio instituto, ir EFSAS atstovai. Matome, kad moksliniai e, tyrimai ir išvalgos buvo pateiktos iš liberalų frakcijos. Kažkas pasakė, kad reikia tikrai tikrų diskusijų. Tas buvo dar kartą pakartota E, mūsų komiteto nario, kuris pasakė, kad komisija nesilaiko savo pažadų. Ir man atrodo, tą klausimą reikia dar kartą iškelti mūsų komitete. Reikia spausti komisiją, kad ji savo pažadų laikytųsi. Man atrodo, kad komisijai reikia iš tikrųjų dar kartą pakartoti, kad ji šį pasiūlymą toliau nagrinėtų. Pone Godin, ar norėtumėt sureaguoti? Įsijunkite mikrofoną, prašo pirmininkas. Aš nieko nepridursiu prie to, ką jau, kas buvo pasakyta. Po pietų ketvirtą valandą balsuosime dėl šio klausimo ir vėliau plenarinė sesija sausio metu, e, sesijos metu pateiksime šį klausimą. O dabar dėl e, naftos pramonės e, tinkamumo patikros, kitas darbo atvarkės punktas ir ponas Karlov iš komisijos generalinio augimo direktorato 10-15 minučių. Taigi, dėl naftos perdirbimo pramonės tinkamumo patikros. Labas rytas, ponios ir ponai. Mano vardas Vainer Pusher Taigi, dėkoju, kad pakvietėte į šį posėdį. Ir štai mano kolega, kuris e, šiek tiek vėluoja, jau atvyksta, tai aš perduosiu žodį jam. Taigi žodis komisijai. Dėkoju, labas rytas, atsiprašau, kad e, vėlavau, bet e, saugumo patikra užtruko ilgiau nei tikėjausi. E, garbus parlamento nariai, ponios ir ponai, visų pirma dėkoju, kad suteikėt man galimybę pasisakyti šiandien ir e, paaiškinti jums naftos perdirbimo pramonės tinkamumo patikros klausimus. Na, trumpai paaiškinsiu, kasgi tai yra. Buvo rengiama e, jungtinio Europos komisijos tyrimo centro studija, kuri pateikia skaičius, taip pat techninį tinkamumo patikros indėlį. Vėliau bus pateikta tinkamumo patikros ataskaita, kuri šiuo metu yra rengiama tik tai. Šiuo metu vyksta um, to uh, parengimo uh, galutinis etapas, negaliu tiksliai pasakyti, kada bus pateikta ataskaita, bet per kelias savaitės, manau, baigsime šią ataskaitą ir taip pat pačią studiją, kuri tik paremė e, tą ataskaitą, kuri bus išspausdinta internete ir pateikta tiek tarybai, tiek parlamentui. Taigi, tokia yra situacija. Na, bet e, buvo siekiama įvertinti viso ES teisės aktų e, poveikį naftos perdirbimo pramoniai. Tai tuo skiriasi ši užduotis nuo klasikinės e, poveikio analizės, kuri dažniausiai remiasi tam tikro pasiūlymo e, poveikio analizę. Čia mes tengiamės įvertinti visų teisės aktų poveikį naftos perdirbimo pramoniai. Kodėlgi mes nusprendėme pasirinkti naftos perdirbimo pramonę ir atlikti tinkamumo patikrą. Tai yra viena iš pirmųjų e, užduočių, kurią vykdo komisija, tokio pobūdžio užduočių, bet ne paskutinė, kadangi mes bandysime įvertinti ir kitų pramonės šakų tinkamumą ir atlikti tą tinkamumo patikrą. Norėjome įvertinti tiek e, naftos perdimo produktus, tiek patį procesą. Mm. E, antroji priežastis yra ta, kad komisija jau 12 e, metais nurodė, kad būtų labai svarbu e, stebėti dabartinės teisinės priemonės ir kaip jos įtakoja ES naftos perdirbimo pramonę siekiant e, atsakyti į, į e, tą nerimą, kad nemažai naftos perdirbimo pramonės įmonių yra uždaromos, taip pat nemažai žmonių yra atleidžiama. 7-13 metais buvo atlikta tri, e, buvo atlikta patikra 13 e, įmonių, kurios buvo uždarytos, e, daugiau nei keletas tūkstančių žmonių prarado darbus ir 40 tūkstančių žmonių buvo irgi paveiktų. Ir aišku, tai e, iš tikrųjų reiškia, kad remiamės holistinę viziją, kaip ES teisės aktai įtakoja tam tikrą pramonę šaką. Reikia e, geresnės e, e, reglamentavimo strategijos ir taip pat buvo vertinama, kaip iš tiesų teisės aktai paveikia kiekvieną pramonę šaką, buvo atlikta analizė konkurencingumo sektoriaus ir pati analizė buvo retrospektyvi, buvo remiamasi E, naftos perdirbimo sektoriu, sektoriumi 17-13 metais ir patys dokumentai apima politikos krypties peržiūrą ir e, pasirinkome teisės aktus kur, ir visa tai rėmėsi Europos komisijos analizė, e, kuri konsultavosi su ekspertais prieš gaudama tikrumo patikros mandatą tai iš esmės buvo siekiama įvertinti Europos naftos perdirbimo pramonės tinkamumą, gebėjimą e, išlikti konkurencingą pasaulio mastu. ES teisės aktai, kurie buvo tinkamiausi e, tinkamumo e, patikrai, pavyzdžiui, atsinaunančios energijos šaltinių direktyva, TS direktyva, tai va, maisto E, kokybės direktyva, pramonės emisijų direktyva ir dar e, keletas kitų buvo e, lyginami kaštai ir 13 metais kaštai, man atrodo, patirti buvo tikrai primtini, kalbant apie gaunamą naudą. Bet aišku, tų kaštų nuvertinti negalime. Jie siekia 25 procentus, atsižvelgiant į e, bendrąją peln, bendrai pelno maržos sumažėjimą. Taip pat yra ir kiti veiksniai, kurie įtakoja e, naftos pramonės sektorių. Be kitų tų veiksnių, kai kurie e, tikrai yra tik tai tam tikrų gamyklų, galbūt tam tikras tik tai gamyklas veikiantis dėl, to, dėl jų esamos geografinės e, lokacijos ar e, tam tikrų e, tam tikro išdėstymo, taip pat ir naftos produktų, kuriuos gamina ta naftos perdirbimo gamikla. Na, kalbant apie konkurenciją tarp ES naftos perdirbimo įmonių ir kitų regionų, JAV ir pietričių Azijos e, naftos pramonės e, įmonių, atrodo, kad situacija yra panaši. Tačiau, kalbant apie buvusios e, Sovietų sąjungos ir artimųjų rytų naftos perdirbimo kompanijas, jos yra konkurencingesnės dėl mažesnių energetikos kaštų. Naftos pramonės įmonės ne tik svarbios transporto sektoriui, bet ir taip kitoms e, gamybos e, pramonės šakoms. Mūsų analizės rezultatai nenurodo, kad yra tam tikrų persidengimų, netitikimų teisės aktuose. Buvo tikrai paminėta, kad e, teisės aktai vieni kitus papildo, egzistuoja tam tikra sinergija tyrimo metu paaiškėjo, kad reguliavimo kaštai e, nuo 2000 iki 2008 padidėjo ir iki 12 jie stabilizavosi. E, regla, teisės aktų e, poveikis naftos pramoniai iš esmės įtakoja reguliavimo atitikti bei reguliavimo kaštus, taip pat ir investicijas siekiant pagerinti konkurencingumą. E, geresnės, e, tos konkurencingesnės pramonės e, įmonės sugebėjo geriau prisitaikyti, bet ne visos. Taip pat, pavyzdžiui, kaštų, gamybos kašto padidėjimas siekia 47 euro centus bareliui ir pramoninės emisijos padidėjo, taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių direktyva irgi paveikė 3,7 e, e, euro centų pramonės kaštus. Na, kalbant apie tai, e, teisės aktai gali paveikti pramonės įmonės ir aišku, kad gali priversti reaguoti į rinkos paklausą atsinaujančių energijos šaltinių e, direktyva, taip pat energetikos e, mokesčių direktyva irgi paveikė e, šią pramonę šakį, šaką. Be šių direktyvų dizelinas iš Rusijos būtų paveikęs mūsų rinką labai stipriai. Dėl atsinaujančių energijos šaltinių direktyvos jeigu ji nebūtų patvirtinta, ji irgi būtų neigiamai paveikusi mūsų e, pramonės įmonės 3,7 euro centų už barelį. ETS e e, teisės aktas, aktai per pirmuosius prekybos etapus mums parodė, kad pats sektorius iš tikrųjų įvairios gamyklos yra išdėstytos ne ten, kur reikia. Tai aišku, kad tai nėra trūkumas e, būdingas tam tikram sektoriui. Taigi, tai gali būti paaiškinta, kad e, pirmo, pirmosiuose dviejosiuose laikotarpiuose prekybos e, paaiškėjo, kad tam tikros gamyklos yra išsidėstę ne ten. Taip pat gamybos kaštų padidėjimas irgi sėtinas su e, kūro direktyva, taip pat e, pramoninių, e, taip pat yra TS direktyva. Po 2006 metų kaštai padidėjo ir siekė 1,8 milijonų eurų kiekvienai perdirbimo gamyklai. E, kūro kokybos teisės aktai e, yra siejami su e, kūru visame pasaulyje ir jo padėtimi. Taip pat sieros kiekiu. Na, kągi mes padarysime? tinkamumo patikra bus tikrai naudinga siekiant informuoti e, politikos e, formuotojus ir dabar tikimės, kad 16 metais kovo 1 aptarsime šios klausimus. Tai bus iš tikrųjų labai svarbus e, etapas. Mes aptarsime pramonės, naftos pramonės perdirbimo tinkamumo patikrą ir taip pat aptarsime juos, e, kalbant apie bendrą e, kašto analizę pagal REFIT programą. Ir šie e, mūsų rezultatai yra platesni nei poveikio analizė, kuri siekia įvertinti kiekvieno teisės akto atskirai tinkamumą. Ši tinkamumo patikra, aišku, parems E, kitų įvairių būsimų teisės aktų poveikį. Ir e, naftos perdirbimo pramonė yra e, tikrai labai saugi ir gera Europos Sąjungoje. Nu, inovacijos yra labai būtinos tam, kad pasiektume energetikos bei klimato kaitos pasiekmių, bei remtume darbo vietų kūrimą, bei užtikrintume sėkmę. Dėkoju uždėmesi. Dabar laikas diskusijams. E, Pone Grostat, žodis jums. Dėkoju, galėčiau padėkoti komisijai už e, padarytą e, įžangą. Tikrai buvo padaryta daug uh, darbo, kadangi ir tikrai jis buvo kokybiškas, vertinimas buvo atliktas, teisės aktų poveikis e, šiai pramonės šakai buvo atliktas. Na, bet kai kalbame apie tokią ataskaitą, labai svarbu, kad ji būtų gyva, gera ir vėliau paskatintų mus priimti tam tikras priemonės šis mm, kokybės įvertinimas naftos perdirbo pramonėje yra tikrai geras. Jis, aišku, e, kalba apie tai, kad yra išorės konkurencija ir dėl to e, tai, aišku, kainuoja. Kiekvienas teisės aktas kainuoja. Iš komisijos turėtume žinoti, kokias priemonės komisija ketina pritaikyti siekdama išlaikyti šios sektoriaus konkurencingumą ir ribodama papildomus kaštus, kadangi jūs teigiate, kad reikia e, peržiūrėti tam tikrus kitus teisės aktus, kada tą ketinate daryti ir kaip. Ir galbūt komisija galėtų taip pat mums pasakyti, kokias priemonės taip pat jūs ketinate taikyti pagal ETS, siekiant uh, E, valdyti ang, anglies poveikį. Ir galiausiai dar vienas klausimas, norėtume sužinoti, ar e, komisija vėliau e, tą tinkamumo patikrą kažkaip atnaujins. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį praneš kitai kalbėtojai, dėkoju. Tiesiog norėčiau pridurti prie to, ką pasakė e, prieš tai kalbėjusi ponia. Tikrai nuveikta labai daug darbo, kalbant apie naftos perdirbo pramonės tinkamo patikrą. Tai, kad e, iš tikrųjų dirbame ties šiuo punktą, tikriausiai reiškia, kad kažko anksčiau nepadarome. Labai svarbu vertinti e, ir naujų teisės aktų poveikį šiai pramonės šakai, ir teigiama įvairiose tyrimuose, kad ši pramonė šaka vaidina labai svarbu vaidmenį, kalbant apie mūsų energetikos poreikį ateityje. O dabar atsižvelgiant į įvairius e, pasisakymus iki 2012 metų. E, ypač kalbant apie šios naftos perdirbimo pramonės poveikį E, mums visiems, taip pat ir kaštus. kurie iš tiesų e, nėra tokie, kokie norėtųsi. Taigi, vykdant šią e, tinkamumo patikrą, tikrai kaštų patyrėme nemažai, bet ji buvo tikrai naudinga. Taigi reikia atsižvelgianti ir iš juos dalykus e, atliekant vertinimą. Na, nu, kalbant apie e, e, šios naftos perdirbimo įmonės, čia reikėtų užduoti savo klausimą, kiek tokių įmonių, kiek tokių gamyklų atitiko įvairius parametrus, kalbant apie konkurencingumą. Ir taip pat, kiek ši pramonė šaka gali tų kaštų pakelti. Aišku, kad gali atsitikti taip, kad dalis rinkos bus prarasta ir konkurencingumo prarasime ir galbūt šios aspektus galėtų paaiškinti ir pati komisija. Taigi, reikia atsižvelgti į pačią situaciją, kadangi ji yra tikrai sudėtinga. Ir pažiūrėti, kur gali būti nukreiptos investicijos Europoje, kadangi kalba ne tik apie 0,4 procentų, bet reikėtų pagalvoti apie uh, gamybinį našumą ir gebėjimą kitų regionų, kokias politikos kryptis galėtume e, pritaikyti šioje srityje, siekdami išlaikyti konkurencingumą. Taigi reikėtų galvoti apie energetinį saugumą, apie turimas žinias, taip pat ir darbo aspektą. Dėkoju. Taigi reikėtų žiūrėti į visą visumą. Dėkoju. Pirmininkė, kolegos. Norėčiau paklausti komisijos. Dėl šio klausimo bendraja prasme. Ar komisijoje buvo bendradarbiaujama tyriant situaciją įvairiuose sektoriuose? nes juk dabar kalbame apie tai, kad reikėtų kiek galima daugiau darbo vietų išsaugoti reikėtų galvoti ir apie poveikį aplinkai, taip pat atsinaujinančius energijos šaltinius. Tai yra didžiuliai iššūkiai, bet kyla klausimas, kaip šalis narės prisitaiko prie naujų kūro rūšių e, poveikį ir kaip tos naujos kūro rūšis yra pateikiamos į rinką, kaip jos yra galbūt netgi e, reklamuojamos ir pritaikomos. Ir iš šio požiūrio norėčiau sužinoti, kiek to darbo buvo nuveikta komisijoje, ypač kalbant apie konkurencijos kūrimą, siekiant, kad kuras būtų geriau panaudojamas transporto sektoriuje, kad naftos perdirbimo pramonės verslas ES išliktų tiek konkurencingas, tiek e, netaršus ateityje. Taigi klausimų turime daug ir komisija tikriausia norėtų juos atsakyti. Taigi, e, žodis komisijai. Merci beaucoup, monsieur le président. Donc, um... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Poniai Ruspe norėčiau pasakyti, kurį kalbėjo pirmą, dėl e, konkurencingumo. Ką mes numatome daryti? Komisija e, pateiks e, dokumentą šituo klausimu ir tai bus išeities taškas. Mes kol kas šiandien dar nežinome ką darysime, bet ne todėl, kad neturime jokių minčių, tačiau norime pasikonsultuoti su pilietinė visuomenė, pramonė, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis interesuotomis pusėmis. Tai pirmas žingsnis, paskui kovo pirmą dieną įvyks e, forumas, kuriame dalyvaus e, sektoriaus interesuotos pusės, pusės ir e, naftos perdirbimo pramonės atstovai komisija nusprendė tą e, tinkamumo tikrinimą atlikti kai kuriems sektoriams. Šiandien tai vyksta naftos perdirbimo sektorėje, bet nežinau, ar komisija paskui visą tą procesą peržiūrės ir pakoreguos ir jis vyks kitaip, kol kas negaliu atsakyti. Toliau, ant, antrasis pasisakymas, e, ponios Gardinė pasisakymas. Komisija visiškai pritarė tam, jog e, naftos perdirbimo pramonė yra labai svarbi, užtikrinant e, e, energetikos tinkamą rinkinį. Ir ne tik tai šiuo požiūriu, kaip sakiau, pasisakydamas, šis pramonės sektorius gamina tam tikrus pusfabrikačius, kurie yra naudojami kitiems pramoniniams procesams. Todėl E, visoje pramonės grandinėje šis sektorius e, vaidina svarbu vaidmenį, ne tik tai e, kūro sektoriui. Tyrimas apima 12 metus, po 12 metų buvo kai kurių pokyčių, tačiau aš prieš tai kalbėdamas atsakiau, kad komisija kol kas nėra numačiusi atnaujinti tą, tą, tą tyrimą. 16 metų pradžioje bus e, iš naujo įvertintas to, to tyrimo veiksmingumas, jo pridėtoji vertė ir tame žinosime, kokie bus kiti žingsniai. Dabar kalbant e, apie tai, kokios e, naftos perdėmo gamyklos kurios iš jų turės prisimti e, kaštus, tai e, priklausys nuo e, konkrečios nafto perdirbimo gamyklos naudojimo technologijų, nes tai bus susiję su sąnaudomis ir taip pat tai bus susiję su tais aspektais, dėl kurių naftos perdirbimo gamyklos yra konkurencingesnės negu, negu kitos. Toliau dėl sąnaudo perkelimo vartotojams šituo klausimu taip pat vyko daug diskusijų dėl ETS direktyvos be kitako. Ir šiuo klausimu nėra tokių tyrimų, kurie galėtų pateikti galtinį rezultatų. Yra tik tai kai kurių hipotezių, kai kurių uh, aspektų, kurie gali būti panaudojami, tačiau galutinių rezultatų nėra, todėl čia kalba sukasi daugiausiai, aišku, apie e, sąnaudas, kurios e, turėtų būti amortizuojamas, bet svarbiausia čia yra tas e, aspektas, kuris yra susijęs su sąnaudų perkelimu e, vartotojams. Tai ir šis klausimas yra pakankamai sudėtingas, nepaisant to, kad buvo įvairių tyrimų, nėra e, tokių galutinių rezultatų, kuriais būtų galima pasiremti. Toliau investicijų trūkumas Europoje ir tokio trūkumo rizika. Komisija siekia visais įmanomais būdais padidinti investicijas, yra Junkerio planas 315 e, milijardų ir e, tai turėtų būti labai svarbus e, aspektas. Toliau didelės tartautinės įmonės ir jų investicijos. Tai priklausys nuo ekonomikos augimo ir jeigu kitose pasaulio regionuose ekonomika auks labiau, didelės tartautinės įmonės, e, E, galbūt bus linkusios labiau investuoti tose regionuose, kur labiau auks ekonomika ir labai sunku bus pasipriešinti tokiai tendencijai vien tik tai pateikiant tam tikrus e, e, reguliavimo aktus. To, to cooperate with the, the industry. Na, o dabar kalbant apie bendradarbiavimą su pramonės sektoriumi, taip, mes kartu bendradarbiaujame su šios sektoriaus atstovais, tačiau taip pat nuo e, tinkamumo patikros proceso pradžios buvo organizuotos konsultacijos ir jos dar prieš tą patikrą buvo atliktos ir buvo atliktas taip pat techninio e, vertinimo, kurį parengė Junktinis tyrimų centras vertinimas. Be to, kovo pirmąją Briuselėje Buvo suorganizuotos diskusijos su visomis interesuotomis šalimis, su pramonės atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir taip toliau. Tai yra tos diskusijos bus organizuojamos kitų metų kovo pirmąją ir kalbant apie perdirbimo sektorių, reikia užtikrinti, kad jis galėtų tinkamai konkuruoti su kitais sektoriais ir kalbant apie alternatyvų transporto kūrą, e, vienas iš perimo pramonės e, produktų yra kaip opcija, kurią gali panaudoti e, transporto sektorius, tačiau iš esmės tai yra transporto komisaro atsakomybės rytis, tad tiek būtų iš mūsų pusės. Jeigu turėsite papildomų klausimų, tiek aš, tiek mano ekspertas esame pasirengę juos atsakyti. Ačiū labai. Ačiū už puikias diskusijas ir perikime prie kito darbo atvarkės punkto. Jis yra įtin rimtas, tačiau dar laukiame e, EFSA atstovų. Tad padarykime 15 minučių pertrauką ir pra, po to pradėsime diskusijas dešimtojo darbo tvarkės klausimų, tai yra keitimasis nuomonėmis su PSO atstovai ir Europos komisijos atstovais dėl glifosatų. Honorable colleagues, I just want to inform you that. Gerbimi kolegos, norėčiau informuoti, kad e, mūsų svečiai jau atvyko į parlamentą, tačiau dar nepraėjo patikros, kadangi yra sustiprintos saugumo priemonės, dar gali tekti lukterėti penketą minučių ir jie turi pasisakyti pirmieji. Tad luktarsime tas penkias minutės. Dear colleagues. Prangus kolegos, siūlyčiau tęsti darbą. Ir perėsime prie kito darbo tvarkės punkto, dešimto darbo tvarkės punkto, keitimasis nuomonėmis su PSO, EFSA ir Europos komisijos atstovais dėl glifosatų. Ir kaip žinote, atvyko ir tarptautinės vėžio tyrimų agentūros atstovai Taip pat PSO specializuotas, e, tai yra specializuota PSO agentūra. Ir nedelsdamas pradėsiu diskusijas ir sutiksiu žodį e, daktarui Kristoferiui Valdui, jis yra IRC direktorius ir Kate Gitton taip pat pasisakys, yra e, už Lifaset monografą monografus atsakinga darbuotoja, tada pasisakys ir kiti mūsų svečiai, ekspertai, o po to jau vyks diskusijos ir tarp komiteto narių. Tad dabar žodis ponai Valdai, prašau. Ačiū labai. Tikiuosi, kad visus reikiamus mygtukus paspaudžiau ir mane galite girdėti. Visų pirma, ačiū už pakvietimą. Žinau, kad laiko šiandieną nėra daug. Ir Trumpai pristatysiu kolegę Kate Gaiton. Ji pristatys tą vertinimą, kurį atliko agentūra, dirbantys su lifosatais. Yra. Good morning, ladies and gentlemen. It's my... Labas rytas, ponios ir ponai. Džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šios dienos diskusijose ir per e, 10-15 minučių norėčiau pabandyti Jums paaiškinti ne tik e, tai, kaip buvo atliktas tas vertinimas, tačiau ir e, kokie e, rezultatai buvo gauti tyriant glifosatus. Na, kol kas nepavyksta peršokti į kitą skaidrę. what, what I'll do, uh, is... Atrodo, kad viskas veikia. Na ir da, norėčiau Jums pateikti tokios bazinės informacijos apie monografijos programą ir apie tai, kaip yra uh, atliekamas, uh, atliekama klasifikacija. Tada pakalbėsiu apie glifocitų vertinimus. Ir ARG buvo įsteigta prieš 50 uh, metų ir taip pat uh, buvo nuspręsta sukurti standartizuotą klasifikacijos sistemą skirtą karcinogenams. Ta programa e, atsirado e, direktoriaujant Lorenzo Tomatis, matote skaidrėje jo nuotrauką ir jis mane, kad galėtų suorganizuoti tokią sistemą, kuri sistemiškai įvertintų kancerogeninės medžiagas. Na ir šiandieną ir toliau vadovaujamės jo idėjomis. Per 40 paskutiniųjų metų įvertinome daugiau nei 980 medžiagų. Ir paprastai yra pateikiama rekomendacija ištirti vieną ar kitą medžiagą. E, taip pat ir tai daroma, kai turima įrodymų dėl kancerogeniškumo. Ir tik keletas iš tų medžiagų, kai buvo nustatyta, nebuvo kancerogeniškos kai kurios iš jų nebuvo priskirtos trečiai grupiai. E, Pirmai grupiai buvo dalis e, tų medžiagų priskirta e, arba 2A, 2B grupiai. Na ir buvo parengtos specialios monografijos, tokios knygos oranžiniais viršeliais ir jomis naudojasi tarptautinės, nacionalinės sveikatos organizacijos, kurios nori nustatyti kancerogeninės medžiagas ir nori imtis prevencinių priemonių. Na ir turbūt jums kyla e, klausimas, kaip, kas yra daroma, kai yra gaunami įrodymai apie kancerogeniškumą. Na ir yra e, parengiama speciali preambulė JARK monografijoms ir Tai yra toks trumpas 25 puslapių dokumentas, kuriame yra pateikiamas procedūrinės gairės ir ten yra kalbama apie tai, kas turi atlikti vertinimus, kaip sprendžiami interesų konflikto atvejai, kaip išmesgami ryšiai su suinteresuotomis šalimis, taip pat pateikiami moksliniai kriterijai susiję su mm, poveikiu žmonėms ar gyvūnams vertinimu. Na ir kitoje skaidrėje E, galite matyti, kaip atrodo turinys. Ir iš esmės yra dviejų tipų pagrindinė informacija pateikiama. Galite su jie susipažinti ir internetinėje svetainėje, jeigu jūs tai domina. Na ir norėčiau taip pat pristatyti e, pagrindinius proceso aspektus, kurie apibriežti yra toje preambulėje. AERG turi tokią privilegijuotą poziciją, nes gali gauti e, pirmaujančių mokslininkų rekomendacijas ir mes siekiame e, suvienodinti terminologiją, taip pat e, naudotis naujausiais duomenimis reikalingais. E, vertinimams atlikti ir Tos monografijos yra naudojamos, kaip jau minėjau, visame pasaulyje, atliekant kancerogeniškumo vertinimus. Na ir turbūt jums kyla klausimas, kas apskritai atlieka tuos į, į ARK monografijų vertinimus. Tai yra atliekama nepriklausomų ekspertų, mokslininkų, geriausių ekspertų. Ir būtent mes juos parenkame, todėl kad jų žinios yra e, itin įtin e, svarbios ir taip pat stengiamės rinktis tokius žmonės, kurie nesusidurtų su interesų konfliktu. Ir Jeigu net ir kyla interesų konflikto grėsmė, tačiau jeigu ekspertai turi e, reikalingą kompetenciją, tada vadovaujamės trimis taisyklėmis, E, ir tokie specialistai gali dalyvauti kaip specialūs kasiniai svečiai, kaip stebėtojai arba kaip nacionalinių ar tarptautinių sveikatos organizacijų atstovai. Ir taip pat dar yra JARK sekretoriatas, e, aš jam pavyzdžiui priklausau ir tai padeda užtikrinti, kad visi vertinimai būtų atliekami tinkamai ir vadovaujantis taisyklėmis. Mes taip pat e, skaidriai skelbėme informaciją apie galimą interesų konfliktą. Du mėnesiai iki susitikimo paskelbėme šią informaciją internetinėje svetainėje ir visi gali su ją susipažinti. Taip pat ir mūsų leidiniuose apie tai yra paskelbėma informacija. Dabar apie skaidrumą ir kaip jis yra užtikrinimas e, prieš, per ir po vertinimo. E, kaip jau minėjau, visa informacija apie naudojimus metodus yra skelbiama internete. Taip pat paskelbėme E, tyriamas temas ir numatytus laiko terminus e, mažiausiai e, vieneri metai iki tų procesų, taip pat tai yra atviras, viešas procesas, prieinamas mokslinės ryties stebėtojams, taip pat ir internete yra skelbiama monografija, ją galima parsisiųsti nemokamai. Taip pat yra paskelbiama e, ir naudota literatūra, kad su ją e, būtų galima susipažinti, ją įvertinti, e, jeigu būtų norima atlikti tokį nepriklausomą mokslinį tyrimą. Taip pat visi tyrimai, tiek ir neigiami, tiek ir teigiami tų tyrimų rezultatai yra viešai pristatomi. Kokio pobūdžio duomenys mes įtraukėme. Kalbant apie archmonografijas, mes visų pirma vadovaujamės tą sisteminės peržiūros koncepciją ir buvo daug e, e Junktinėse valstijose e, tokių nacionalinių komitetų organizuota ir būtent tokį požiūrį jie rekomendavo rinktis, nes tai yra skaidriausias metodas. Ir taip pat yra atsižvelgiama į visus viešai prieinamus tyrimus atliekant tokio pabudžio vertinimą, tad naudojamės tomis hierarkinėmis e, E, struktūromis, kurios e, buvo sukurtos mokslininkų ir yra skirtos mokslininkams. Ir šiame procese mm, yra e, įvertinami visi su žmonėmis ir gyvūnai susiję tyrimai. Ir monografijose taip pat yra dažnai naudojami lešiniais kliaustai. Ten galima pateikti įvairiausią pabudžio komentarus, kuriuos nori traukti darbo grupė tačiau labai svarbu apibriežti visus susijusius elementus. Taip pat yra e, nu, atliekamas mechanistinės informacijos vertinimas. Na ir paskutinėje skaidrėje norėčiau trumpai pristatyti e, visus tos procesus ir kaip jie įsidėsto laiko skalėje. Jeigu pažvelgtume į monografinę spalvą, e, E, čia būtent sekretoriato veikla išdėsta, tai yra temos parinkimas, jos paskelbimas, tada darbo grupės nariai pradeda savo darbą ir atliekami kiekvieno atvejo atskirai tyrimai, tada yra pateikiami komentarai lašnėse skliaustuose, tada kolegų peržiūros procesas atliekamas, tada yra. Uh, pakviečiami specialistai susitikti ir tose susitikimuose dalyvauja ir pakviesti mokslininkai, ir atstovai, ir stebėtojai. Ir tada Lione organizuojamas specialus susitikimas, ten jau e, mokslininkai diskutuoja ir priima galutinės išvadas ir po to netrukus yra e, paskelbiama, paskelbiama informacija E, The Lancet Oncology leidinyje. E, tada pasidalėjama nuorodomis su sveikatos e, priežiūros agentūromis ir tada jau paskelbiama ta monografija. Ir kalbant apie glifosatus, norėčiau parodyti pavyzdį, kas būna toje AERT monografijoje, visų pirma preambulė, ten pateikiamas bendrojo pabudžio pastabos ir Kalbant apie tą e, kritinę peržiūrą, tyriamąją peržiūrą, ket, keturių kategorijų įrodymai yra pateikiami, e, tai yra poveikio rezultatai, vėžio atvejai žmonėse, taip pat susirgymai tarp gyvūnų ir tada dar yra pateikiami mechanistiniai duomenys, tada jau apžvalga penktasis punktas ir taip toliau. Ir kalbant apie tą vertinimo procesą, tai yra dviejų žingsnių procesas e, ir kalbant apie pateikimus įrodymus, visų pirma atliekama sisteminė peržiūra, tada naudojamės tais tokiais apibrieštais terminais ir kalbant apie vėžio atvejus tarp žmonių ir tarp eksperimentinių gyvūnų, Ir tyrimai gali būti laikomi pakankamais arba ribotais arba ne, neadekvačiais arba tokiais, kurie ne, nerodo kancerogeniškumo. Na ir būtent e, panaši, pan, panašia sistema naudojamasi ir kitose pasaulio šalise. Taip pat kalbant apie mechanistinius ir kitus atitinkamus duomenys, jie laikomi silpnais, vidutiniais ar stipriais įrodymais. Ir tada visa tai yra susijęjama ir įtraukiama į bendrą įvertinimą. Ir čia yra išvardintos kaip tik tos grupės, kurias pristačiau e, pačioje pradžioje. Na ir dabar e, įrodymai dėl glifosato, paaiškinsiu, kaip viskas buvo integruota, vadovaujantis tuo integruotų požiūriu. Pagrindiniai epidemiologiniai tyrimai apima nuo Hodgkinso limfomą ir buvo, tai tyrimai buvo atlikti JAV, Kanadoje ir Švedijoje. Ir tose tyrimuose buvo mm, rasta užuominų, kad e, apie kancerogeniškumą ir bendras, e, bendra išvada buvo tokia, kad vis dėlto įrodymai dėl kancerogeniškumo žmonėse yra riboti. Taip, buvo nustatyti tie ryšiai, tačiau tai nebuvo pakankamai pagristi įrodymai. Dabar norėčiau pakalbėti apie vėžį ir pristatysiu keletą tyrimų, kurie buvo atlikti Buvo tirtos salės ir buvo nustatytas ryšys, ryšys su, su atsiradusiais augliais ir P vertėmis. Ir matote, kad taip, tikimybė gana nedidelė, kalbant apie procentinės vertės, ir rezultatai atitinka e, tuos pakankamus įrodymus, Na ir dar norėčiau trumpai pakalbėti apie mechanistinius elementus. Ir kita informacija buvo atlikta šimtai tyrimų šioje srityje ir darbo grupė padalino į dešimt pagrindinių grupių, bandydami nustatyti pagrindinės kancerogenių medžiagų charakteristikas ir buvo nustatyta, kad kalbant apie glifosatą ir jo formulės yra um, gana stiprus įrodymai Na ir dar norėčiau trumpai pristatyti, kaip e, grupės DUA e, vertinimas buvo atliktas. Taip, kalbant apie vėžio atvejus žmonėse, įrodymai buvo gana riboti, tačiau eksperimentinių gyvūnų atveju įrodymų pakako. Ir taip pat buvo pakankamai stiprių mechanistinių įrodymų, kuriuos ką tik pristačiau, tad iš esmės Ta pati vertinimą buvo galima pasiekti ir nepriklausomai remintis e, vėžio atvejais eksperimentiniuose gyvūnuose ir mechanistiniais duomenimis. Na ir kalbant apie šį glifosatų vertinimą, žinau, kad tai yra mūsų šiandienos diskusijų tema, buvo atliktas, buvo vertintos ir keletą kitų medžiagų ir e, kai kurios jų buvo priskirtos 2B, kai kurios 2A grupiai. Ir norėčiau dabar apibendrinti, tikiuosi, kad E, pristačiau tą skaidrų ir nepriklausomą procesą, kuriuo vadovaujamės atlikdami tą sisteminį glifosatų vertinimą. Ačiū už Jūsų dėmesį. Ačiū labai. O dabar norėčiau nedelsdama suteikti žodį EFSA ekspertui. Tikiuosi, kad pristatysite savo poziciją. Dėkoju pirmininkė, labas rytas visiems, parlamento narėjams, taip pat e, e, norėčiau dar pasakyti, kad visada labai malonu lankytis e, parlamente, pristatyti EFSAS darbą ir pristatyti pačią kontekstą bei mūsų darbą. Prieš pradėdamas kalbėti apie glifosatus ir mūsų išvadas, tiesiog norėčiau trumpai pasakyti, kokiame kontekste dirbome ties glifosatais Kaip matote, ES reguliavimo um, sistemoje pesticidams turime trijų uh, etapų procedūrą. Uh, produktas gali būti uh, pateikiamas į rinką, taip pat e, turi būti e, pateikiamas, e, pateikiama analizė prieš produktą pateikiant į rinką, vėliau yra sprendimas, pritarimas arba nepritarimas Europos komisijos ir vėliau rizikos vertinimas. Taigi dirbame su 600 ekspertų, visi ekspertai savo sritise dirbo šalise narėse, po to mes pateikėme savo galutinės išvadas, tada jau Europos komisija daro e, sprendimą ar tvirtina vieną ar kitą aktyvę medžiagą, tada yra rizikos vertinimas kiekvienos šalies narėms dėl produktų sudėties, kurie, pavyzdžiui, yra naudojami žemės ūkija ar kitur. Ir mes dabar jau pabaigėme pirmąjį etapą iš tų trijų. Čia mes atlikome išsamų e, vertinimą, kuris e, užtruko trejus metus, viskas prasidėjo 12 metais, e, buvo pranešėjų aš, iš šalies narės, kuri tuo atveju buvo Vokietija, kuri atliko mokslinį vertinimą, įtraukėme ir mokslinius ekspertus iš 28 šalių narių. Taip pat dalyvavo šimtas ekspertų, kurie tiesiogiai dalyvavo kolegų apžvalgos uh, darbe. Taip pat ir iš šalių narių e, buvo ne tik e, ekspertai, bet taip pat ir kompetitingos institucijos, kurios e, paremė šį darbą. Taip pat mes pasinaudojame ir Pasaulio sveikatos organizacijos, IARC, JMPR ir kitų organizacijų prašymų dalyvauti kaip stebėtojams. Taip pat Reikia pasakyti, kad šis vertinimas yra skaidrus, kadangi mes e, rengiame konsultacijas su visuomenė, taip pat e, pateikiame ataskaitą dėl konsultacijų su visuomenė. Taip pat ir išvadas, kurios yra mūsų tinklalapyje. Tai yra galbūt 6000 e, dokumentų, kurie apima kiekvieną komentarą, taip pat bendrą apžvalgą įvairių tyrimų ir taip, kaip mes vertinome kiekvieną aspektą, taip pat ir pramonės šakų vertinimą. Informacijos apimtis, kurią pateikia EFSA, yra palyginama su ta, kurią rasite e, mokslinėje literatūroje. Mes pateikėme iš tikrųjų labai daug informacijos ir e, mes taip pat e, sakoma, kad kiekviena suinteresuota šalis gali taip pat um, pateikti savo duomenis ir savo vertinimus. Vertinimui. Na, o dabar suteiksiu žodį savo kolegai Jose, kuris pateiks uh, tos kolego apžvalgos bendrasias išvadas. Dėkoju, Bernardai. Na, išvada ir bendras vertinimas uh, glifosatų poveikių, rizikos, taip pat rizikos vertinimas e, tam tikrų glifosatų e, ir jų kontrolės. Taigi, vertinimas buvo bendras, buvo e, apžvelgta visa toksikologinė medžiaga, bendras profilis glifosatų remiantis informaciją. Kalbant apie toksiškumą, mes įvertinome 150 turbūt naujų studijų remiantis šių studijų vertinimų, kurios nebuvo apžvelgtos anksčiau, mes e, pateikėme naujas toksikologinės vertes, kurios gali būti naudojamos e, taip pat vartotojų, e, peržiūrint likutinės vertes 2016 metais. Svarbu paminėti, kad pirmą kartą mes tokias vertes pateikėme glifosatams ir taip pat įtraukime ir riziką vartotojams. Kalbant apie karciniškumo vertinimą, mes norime informuoti ir kitas agentūras apie savo vertinimą. Mes taip pat rėmėmės ir e, kitų agentūrų, e, taip pat ir e, Vokietijos vertinimu bendradarbiaujant su šalimis narėmis ir rėmėmės kriterijais e, pagal IARC ir CLP reglamentą, kuriame yra kalbama apie cheminių medžiagų vertinimą. Taigi atlikome bendrą cerogeniškumo vertinimą. Labai svarbu, kad pagal CLP reglamentą nauja sistema remiasi harmonizuota sistema, kurią e, pateikia jungtinių tautų uh, E, programa, ypač kalbant apie cheminių medžiagų klasifikaciją. E, e, reikia pasakyti, kad kitos organizacijos remiasi kita klasifikacija. Du elementai, kurie mums buvo labai svarbus, kai mes pradėjome vertinti kancerogeniškumą, buvo užtikrinti, kad iš tiesų pasiremtume visais prieinamais moksliniais duomenimis, kuriuos galima vertinti ir dėl tos e, monografijos mes taip pat rėmėmės ir naujomis e, epidemiologinėmis studijomis, taip pat patikrinome visas nuorodas į gyvūnas e, įvairiose naujose studijose, kurias tik galėjome aptikti. Antrasis elementas buvo atlikti bendrą mokslinį vertinimą, neminėsiu kriterijų, kuriais vadovavomės, kadangi jie yra bendri ir mes pasirimėmėme bendromis taisyklėmis ir jos jau buvo pristatytos. Mes e, rėmėmės įrodymais, nes mokslas remiasi įrodymais ir tai mums buvo labai svarbu. Mes atlikome e, vertinimą kancerogeniškumui vertinti e, ir dirbo tiek EFSA, tiek Europos cheminių medžiagų agentūra, taip pat Europos komisija. Na ir skaidrumo tikslams e, mes Taip pat įtraukėme ir PPO, taip pat ir e, grupę, kuri atsakinga už pesticidus, taip pat e, kitas e, organizacijas, kurios buvo stebėtojo pagrindu. Kalbant apie naują epidemiologinius situaciją ir duomenis, jie visi pateikti monografijose. Mes įvertinome šią informaciją pagal CLP kriterijus. Taigi, mažai yra duomenų e, kancerogeniškumui e, žmonėse ir nepakanka jų pagal CLP kriterijus, kad galėtume juos klasifikuoti. Kalbant apie gyvūnų e, studijas, įrodymų yra daug daugiau. Yra 13 pagrindinių studijų žinduol, žinduoliuose ir taip pat penkios dar papildomos kancerogeniškumo studijos kurios neįėjo į pagrindinę monografiją. Jos e, buvo išnagrinėtos šios studijos ir ten yra pakankamai duomenų ir įrodymų. E, taip pat pasinaudojame ir gairėmis iš Europos cheminių medžiagų agentūros. Ir e, dėl geno toksiškumo iš esmės e, vadovaujamės to pačiu požiūriu, kaip ir prieš tai kalbėjusios institucijos atstovas. Ir prie, yra labai daug studijų, netgi 13 tokių, kurios teigia, e, kad nepakankamai yra poveikio e, dėl genotoksiškumo. Yra keletas studijų, kurios teigia, kad E, genotoksiškumas egzistuoja, bet tik labai koncentruotose dozėse. Taip pat e, mes e, kalbėjome apie toksiškumą ir genotoksiškumą glifosatuose, bet duomenų nepakanka, dėl to klasifikacijos pateikti negalime. Taip pat labai svarbu paminėti, kad genotoksiškumo studijos kai kurios remiasi ne glifosatais, bet bet kitais produktais. E, ir rezultatai yra neigiami. Taip pat yra ir monografijoje pateikiama duomenis, kad poveikis yra neigiamas, bet teigiamas įvairioms e, kitoms formuluotėms ir sudedamosiams dalims. Šalis narės turėtų galbūt aktyviau dalyvauti ir tikrinti genotoksiškumą, e, kur, kurie pasireiškia tam tikrose junginiuose, kurie yra pateikiami į rinką. Kalbant apie kancerogeniškumą. Yra įvairių studijų, net šešios papildomos E, kurios yra patikėtos į ARC, kai kurios yra e, pateikė teigiamus, kai kurios neigiamus rezultatus priklausomai nuo metodologijos. EFSA nori remtis metodologiją, kurie remiasi taip pat ir mokslininkai. Priežastis yra ta, kad ten yra pateikiamos rekomendacijos. E, kita organizacija tiesiog dar kartą įvertina duomenis ir pateikia statistinės tendencijas. EFSA pagrindinis elementas yra biologinis tinkamumas šių studijų. Galiausiai mes vertiname kancerogeniškumą žmonėms. Ir moksliniai kriterijai e, yra labai svarbus. Mes atmetame tuos kriterijus, kurie netinkami kancerogeniškumui žmonėse vertinti. Taigi mes pastebėjome tam tikras tendencijas, kurios buvo e, susijusios su didelėmis dozėmis ir a, e, jos buvo susijęs su toksiškumu, bet ne kancerogeniškumu. Ir dėl to jos nėra tinkamos kancerogeniškumui e, žmonėse vertinti. Taigi, e, kalbant apie m, studijas, e, kurios buvo atliktos su gyvūnais, mes irgi e, stengiamės įvertinti visas studijas, rėmėmės CLP vertinimo ir klasifikacijos kriterijais ir padarėme išvaidą, kad CLP kriterijų glifosatai netitinka, bet jie yra kancerogeniški. 23 šalis, 27 atsiprašau šalis narės taip pat patvirtino šią informaciją ir paremė mūsų duomenis, bet reikia pasakyti, kad pagal antrąją kategoriją, pagal CLP e, klasifikaciją galima E, klasifikuoti glifosatus, bet trūksta e, duomenų, kalbant apie kancerogeniškumą žmogui. Taigi, rizikos vertinimas, kuris yra pateiktas EFSOS išvadose, nepasikeis, netgi jeigu kai kas galvoja, kad e, jį reikėtų klasifikuoti pagal antrąją klasifikaciją iš mūsų tų trijų pateiktų. Taigi, mes įvykdėme išsamų mokslinį vertinimą pasitelkėme mokslinę informaciją, daugiau jos negu į ARC, kadangi mes galvojame, kad ES yra pakankamai mokslinių duomenų tam. Vertinimas buvo e, pateiktas pagal e, pesticidų e, reglamentą patvirtintą parlamento bei komisijos 1107 2009 metais Ši informacija vėliau bus tvirtinama e, Europos komisijos ir vėliau šalių narių, siekiant e, vėliau įvertinti e, tam tikrą jų sudėti kitose produktuose. Taigi, taikėme tikrai CLP kriterijus, rėmėmės mokslo informaciją bei klasifikaciją karcinogenų. Kaip jau ir minėjau, 27 šalės narės pritarė šiam požiūriui. Aišku, mažuma teigia, kad e, kancerogeniškumo e, galima aptikti ir teiktų, kad galbūt reikėtų įtraukti juos į antrą kategoriją, nei viena nepasakė, kad reikėtų įtraukti į pirmąją kategoriją. Pats procesas buvo skaidrus, mes, kaip jau ir sakiau, pateikėme daugiau nei 600 puslapių papildomos informacijos, įvairių detalių, taip pat e, įvairios informacijos, kuri buvo vertinama, taip pat rėmėmės e, konsultacijomis su visuomenė. Taigi, e, pagal rizikos vertinimą institucija paaiškina savo požiūrį visuomeniai bei jums Taigi, ponė pirmininkė, parlamento nariai, dėkoju, kad suteikėt galimybę EFSAI pristatyti savo mokslinį vertinimą ir jeigu turėsite klausimų, mielai juos atsakysime. Dėkoju, dabar galite e, pateikti klausimus, e, galime pradėti diskusijas. Pirmasis klausimas iš EPP frakcijos. Peterė. Peterle. Na, nenorėjau galbūt kalbėti pirmas, bet dėkoju už e, šios du pateiktus pristatymus tiek iš e, tyrimų instituto, tiek iš EFSOS. Man atrodo, abu pranešimai yra mums labai naudingi. Abiejose buvo teigiama, kad vertinimas buvo išsamus ir nepriklausomas. Mums tiek įdomu, tiek svarbu yra pamatyti skirtumą, nes viename buvo net jau pavadinime pasakyti, kad galbūt glifosatai yra kancerogeniški žmogui, Kit, kitame jau teiginėje buvo, kad e, yra maža tikimybė, kad glifosatai bus kancerogeniški žmonėms. Taip pat Kalbėtojas teigia, kad buvo pastebėta, kad glifosatų junginiuose yra tam tikrų elementų, kuriuos reikėtų patikslinti. Taigi, manyčiau, kad būtų galbūt geriau e, nieko nespręsti, kol nėra tų papildomų patikslinimų ir papildomos medžiagos, nes e, iš, e, glifosatai glifosatais, bet taip pat e, yra ir tokių medžiagų, tokių junginių, į kuriuos įeina glifosatai. Ir, aišku, galime pajusti ir jų poveikį, net jų ir nevartodami. Dėkuoju. Dėkuoju, pane pirmininkė. Dėkuoju, pane pirmininkė. Man atrodo, kad ši tema iš tikrųjų yra labai svarbi. Man kyla toks klausimas, išklausius e, ekspertų pasisakymas. Ar jūs lyginote glifosatus su kitomis medžiagomis? Ar e, jūs tyrėte sudėdamasias, kelias sudėdamasias dalis? nes e, dėl to kyla tam tikro nerimo. Man kyla klausimas, kodėl E, tyrimas neapėmė kai kurių aspektų. Pone Hazenkamp. Dėkoju, ponė pirmininkė. EFSOS naujas tyrimas yra skandalingas ir glifosatas gali tapti simboliu to, kas vyksta blogai Europoje, nes ši medžiaga, kuri kenksminga aplinkai žmonėms, gyvūnams, gali būti naudojama. Labai daug tyrimų yra atlikta, tačiau ne, ne visi jie yra skelbiami ir jie rodo, jog ši medžiaga yra pavojinga. Tuo tarpu čia remiamasi vokiečių tyrimu, kuris yra skandalingas. Turime siekti e, didesnio skaidrumo. Vėžio tyrimo institutas prieina išvados, kad glifosatas galbūt kancerogeniška medžiaga. Buvo pasakyta kitų kalbėtojų, kad, e, kad jūsų išvados e, nėra iki galo pagristos. Aš norėčiau, kad e, glifosatas būtų uždraustas. Manau, kad kartu su kitomis frakcijomis ir, su, ir, ir per šį komitetą mes sieksime, kad taip būtų padaryta. galvau, kad kalbėsiu vėliau. Tiesiog norėčiau užduoti klausimą, jei leisite. Jis yra susijęs su tuo pačiu dalyku, arba bent jau informacija laiške. Atrodo, kad e, e, kyla tam tikrų diskusijų ir nesutarimų su e, BCA bei vėžių tyrimų agentūra. E, ir duomenimis, kurias, e, kuriais remiasi e, tiek EFSA, tiek Vėžio tyrimo agentūra. Pakankamai duomenų, kuria, kurios naudoja EFSA, nebuvo vieša. Ir ta informacija nebuvo vieša ir dėl, ir dėl to tikriausiai ir iškilo skirtumų tose išvadose dėl kancerogeniškumo glifosatų ir nekancerogeniškumų, tai norėčiau užduoti klausimą EFSAI. Ar jūs įtraukėte tuos duomenis, kurie nebuvo vieši, kurie nebuvo paske, e, paskelbti taip pat ir vėžių tyrimo agentūrai ir kitiems mokslininkams? Dėkoju. Bazikaut. Ponė Rivasi. Merci, Monsieur le Président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu keletą klausimų įvairiems e, pranešėjams. Visų pirma, komisijai. Ar iš tikrųjų komisija dėl glifosatų paprašė nustatyti priežastinį ryšį ir ar tikrai nėra pakankamai įrodymų, kad yra toks priežastinis ryšys dėl vėžio atsiradimo ir e, su glifosatais? Toliau kitas e, klausimas. Kas BFR taip pat yra, atrodo, atlikęs tyrimą dėl glifosato toksiškumo, tačiau e, to tyrimo rezultatai nepaskelbti. Ir tai yra vienas iš skandalingų dalykų. Kitas skandalingas dalykas yra tas, kad glifosatas yra veiklioji medžiaga. E, kuri nėra labai kancerogeniška, tačiau kuomet ši medžiaga vartojama su Roundup e, herbicidais, tuomet toksiškumas padidėja labai smarkiai dėl priedų. Klausimas EFSOS atstovams, ar iš tikrųjų Monsanto nepateikė e, sudėties tų priedų, kurie vartojami e, kartu su glifosadu ir ar tikrai, kuomet naudojamas glifosatas, nenaudojami tie priedai. Nes jeigu jie naudojami, tai yra tikras skandalas. Juk e, buvo kreiptasi į EFSA, buvo pasakyta, kad e, Vėžio tyrimo institutas pateikė savo išvadas. Jūs žinojote taip pat e, kad jums teks e, atsiskaityti ir Envi komitete šito klausimu, tačiau nebuvo atsižvelgta į visą tai ir galų gale neatsižvelgiama į Randap, kuris yra labai toksiškas čia. Taip pat e, grupė ekspertų norėjo žinoti, kodėl EFSOS vertinimas taip skiriasi nuo Vėžio e, tyrimo instituto. Ponas Pedičinė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš, kaip ir visi, klausausi labai atičiai šios diskusijos, diskusija labai įdomi. Tačiau bandau dabar reaguoti kaip pilietis. Viena vertus yra vėžio tyrimo institutas, kuris e, priklauso tarptautiniai sveikatos e, organizacijai, kita vertus yra EFSA ir kuomet buvo vertinamas patekimas į rinką šios medžiagos ir atrodo, jog buvo nuspręsta, jog e, yra pakankamai įrodymų, kad žmogui yra kancerogeniškas. E, e, tuo tarpu kitą vertus mes girdime teiginius, kad nėra tas priežastinis ryšys pakankamai įrodytas. Žinome taip pat, kad e, yra duomenų, kurie pateikiami atlikus e, tyrimą su gyvūnais. Ir e, turime siekti, kad būtų skaidrumas šioje srityje, toliau rizikos vertinimas. EFSA nepaskelbė tyrimų duomenų dėl pramoninės paslapties e, laikymosi. Vokietijoje e, šitas klausimas buvo svarstomas e, pramoniniam komitete, kuriame dominuoja didelis tarptautinės įmonės, tarp kurių yra Bayer ir, ir, ir, ir kitos žinomas įmonės. Statistinių požiūrių atrodo, jog nėra pakankamai duomenų įrodančių priežastinį ryšį, tačiau turime taikyti atsargumo principą. E, su šituo plaktuku majavau tik tai dėl to, dėl laiko, ne dėl kitų priežasčių. Pone Pedičiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, labai atidžiai klausiausi pasisakymą turime kelti klausimą, kokia metodika buvo taikoma tyrimuose ir kokios priemonės naudojamos. Atrodo, jog čia buvo elgiamasi ne visiškai nuosekliai, atrodo, jog EFSA rėmėsi veikliosios medžiagos principų, o vėžio tyrimo institutas e, tyrė visą su, sudėtį, visą formulę. Tad turime išsiaiškinti šitos aspektus. Kalbant apie glifosatą, yra apie 30 gaminių su juo, su įvairiais skirtingais priedais. Tarptautinės sveikatos organizacijos pesticidų komitetas pritarė EFSOS išvadoms. Mes nesame šių klausimų ekspertai ir mums čia daug kas yra neaišku, todėl mums atrodo, jog reikėtų daugiau aiškumo. Manome, kad tyrimai turėtų būti atlik, atliekami tyriant tuos pačius priedus ir tas, tas pačias formulės, to tarpu yra skirtingų formulių. E, 30 skirtingų sudėčių kur naudojami glifozatai. Pone pirmininkė, aš labai atidžiai išnagrinėjau abu dokumentus. Sakėte, jog buvo tyriamas e, tik tai veikliosios medžiagos. Bet man atrodo, kad buvo tyriamos ir formalės, ir veikliosios e, medžiagos. Tyrimai. Leidimo buvo prašoma 15 metų ir daug tyrimų buvo užsakyta pačių įmonių, todėl mums lieka labai daug e, neiškumų. Komisija norėtų suteikti leidimą kuo ilgesniam laikotarpiui, man atrodo, tai neprimtinas dalykas ir aš nesuprantu, kodėl komisija nori taip e, daryti. Komisija nesiremia kitais tyrimais, būtent tyrimais dėl poveikio endokriniai sistemai. Ar EFSA atsižvelgia į tos tyrimus, kurie rodo, jog glifosatas pašalina kai kuriuos enzimus iš organizmo. Tai gali sukelti daug įvairių lygų, tarp jų ir vėžį, todėl aš nesuprantu, kodėl e, e, neminimas labai didelį mastą tyrimas atliktas jungtinėse valstijose. Kaip matome, yra šioje srityje įvairių programų. Pirmininkas jau rodo, kad mano laikas baigėsi. Aš tik noriu pasakyti, jog iš tikrųjų mums daug kas yra neaišku ir reikia didesnio uh, E, aiškumo, nes mokslininkai neprieina vienodų išvadų. Todėl reikia laikytis atsargom principo. Dėkuoju. Glifozatas ir Roundup yra pavojingi žmogaus sveikatai, pavojingi ir gyvūnų sveikatai ir šios medžiagos e, galbūt yra kancerogeniškos. Bent jau to negalima atmesti. Todėl e, bent jau galime turėti abejonių dėl glifozato ir dėl to turime laikytis atsargumo principo. Glifozatas ir visos medžiagos, kuriuose yra glifosato, turėtų būti išimtos, e, pašalintos iš rinkos. Nes jeigu taip nedarytume, tuomet e, elgtumės nepa, nepakankamai atsakingai. Atrodo, jog iškilo problemų dėl vertimo į anglų kalbą sako pirmininkas, ar galima būtų pakartoti tai, ką sakėte. Nuo pat pradžios, nuo pat pradžios. Aš e, sakiau, jog būtų tikra gėda, jeigu mūsų komiteto mažuma pasisakytų prieš GUE pasiūlymą išimti glifosatą iš uh, apyvartos. Mes turime apsaugoti aplinką, žmonės ir gyvūnus. Norėčiau, kad elgtumėmės atsakomingai, atsakingai. Turime rimtai žiūrėti į Europos piliečių sveikatą, nes antraip tapsime didelių tarptautinių įmonių įkaitais. Martin. Dėkoju. Glifosat, glifosatai yra naudojami labai intensyviai Vokietijoje. Jie naudojami 40 procentų žemės ūkio sklypų. Tad e, susidurėme su šią medžiagą pakankamai e, dažnai. Aš e, norėčiau paklausti kodėl yra neatsižvelgiama į tų mokslininkų nuomonę, kurie yra sunerime dėl glifozato. Mes taip pat turime galvoti apie piliečių apsaugą. Jeigu yra tam tikros rizikos, tai tuomet turime taikyti atsargumo principą. Todėl aš visiškai nesuprantu, kodėl EFSA remiasi vokiečių BFR išvadomis, to tarpu BFR neatliko pakankamai išsamaus e, tyrimo ir e, neatsižvelgė į Vėžio tyrimo instituto e, išvadas. Tad, aišku, mes turime elgtis nuosekliai, negali būti remiamasi tik tam tikrais tyrimais, labai svarbus kriterijus yra kaip vertinama rizika. Man atrodo, jog būtina taikyti atsargumo principą ir turime labai smarkiai apriboti glifosatų naudojimą, o galbūt ir išimti iš rinkos. Vėžio tyrimo institutas mano, kad glifosatas yra išvestinis produktas ir e, kartu su priedais gali būti kancerogeniškas ir kelia e, genotoksiškumo riziką. To turėtų būti, to turėtų pakakti, kad e, tos medžiagos, kuriuose yra glifozato, būtų laikomos keliančiamis pavojus sveikatai. EFSA nori iš naujo apibrėžti glifozato toksiškumą. Tyrimai atliekami su gyvūnais nesuteikia pakankamai įrodymų dėl priežastinio e, ryšio ir tuo būdu negalima laikyti, kad glifozatai kelia vėžį žmogui. Tačiau aš manau, kad e, taip teikti mes negalime, mes turime taikyti atsargumo principą. Iš EFSA nuomonės atrodo, jog žmogaus sveikatai kaip ir nekyla pavojaus, bet mano klausimas yra, o kaip yra su poveikiu aplinkai ir ypač dirbožymiui. E, komisija įsipareigojo atlikti išsamų tyrimą šio klausimu. Pane Grosėta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad e, esame e, nustebę dėl nuomonės skirtimo, nes EFSA ir Vėžio tyrimo institutas pateikė nevienodas e, išvadas buvo remiamasi skirtinga metodika atliekant e, tyrimus. Man kyla daug klausimų dėl EFSAS vaidmens. Jeigu EFSA vaidina mokslinio patarėjo vaidmenį prie Europos komisijos ir jeigu EFSA pateikiamos nuomonės yra kvestionuojamos paskui, tai tuomet ar, ar iš viso mums reikia tokios agentūros? Galbūt teoriniu požiūriu komisija galėtų nesilaikyti EFSOS e, nuomonės, tačiau tai reikštų, jog nepasitikima EFSA. Tai yra esminis klausimas, turime jį nagrinėti, turėsime priimti kada nors sprendimą šito klausimu. Bet kitas dalykas yra, kad dabar turime ieškoti kelio iš aklavėtės. Man atrodo, kad agentūra turėtų ir toliau e, tęsti tyrimus ir turėtų tirti, kaip tos medžiagos kontaktuoja su kitomis sudėtinėmis e, medžiagomis. Galbūt e, ryč e, nuostatos taip pat būtų taikomas šiais ryčiai ir turėtume prieš priimdami galutinį sprendimą galbūt į tai atsižvelgti. Priimdami sprendimą galbūt galima išdrausti glifosatus. Aš manau, kad turime bet kuriuo atveju priimti sprendimą remdamėsi moksliniais tyrimais ir sveiku protu. Pane Mėlės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Daug klausimų jau buvo aptarta. Aš norėčiau padėkoti EFSA ir Vėžio tyrimo institutui už tyrimo pristatymą. E, taip pat e, džiaugiuosi, kad e, turime progą dabar padiskutuoti šitais klausimais. E, yra mokslinė klausimo pusė, tačiau yra taip pat ir politinio vertinimo aspektas. Čia kalbant apie, pavyzdžiui, trečių šalių aspektą, tų šalių, kuriuose glifosatai yra dažnai naudojami, tai šitas klausimas taip pat aktualus. Aš norėčiau paklausti EFSOS, kuomet jūs atliekate tyrimus, ar jūs atsižvelgiate į pasiekmes ir ar jūs atsižvelgiate į naujus e, mokslinio tyrimo rezultatus, kurie galbūt e, anksčiau dar nebuvo pateikti. Tad e, gal galėtumėte konkrečiau pakomentuoti, kokią metodiką jūs remiate savo e, tyrimus atlikdami. Insist, uh, Mr. Chairman, then uh, maybe. Jei primiktinai prašote, ponė pirmininkė, na, paprastas klausimas į ARC arba tarptautiniai agent, e, vėžio tyrimo agentūrai, kadangi EFSA pasakė, mūsų darbas buvo geriau atliktas nei jūsų. Taip, man atrodo, galėčiau apibendrinti EFSA teiginius tai galbūt ir jūs galėtumėte pasisakyti. Tai būtų toks klausimas jums. Du paprasti klausimai. Jūs teigiate, kad telkėte daugiau mokslinių studijų. Kiek jų pateikia pramonės šakų atstovai? Tiesiog pateikite skaičių, mūsų jis labiausia domintų. Na ir antra, nemažai narių jau tą sakė. EFSA buvo nusiustas laiškas, kuris, e, e, kuriame buvo teikiama, kad jūs e, nesinaudojate citatomis, kad nesinaudojate BPO rekomendacijomis ir tai yra iš tikrųjų kritika jūsų atžvilgiu, o jūs teigiate, kad jūsų darbas buvo labai skaidrus. Taigi, 96 mokslininkai E, meluoja arba jūs per daug optimistiškai vertinate skaidrumo procedūrą. Tai norėčiau tikslių atsakymų iš šios klausimus. Dėkoju, ponė Evi. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų svečiams už pranešimus. Jie buvo tikrai labai naudingi. Norėčiau paminėti 96 mokslininkų laišką, E, komisijai. Turiu pasakyti, kad dar daug kas neaišku yra. Vienas iš klausimų būtų toks. Glifosatų pre, prekybinis aspektas. Juk e, žinome, kad e, reikėtų praktinio vertinimo, žinome, kad Monsanto naudoja E, šią medžiagą ir čia turėtume remtis realaus panaudojimo e, aspektu. Taip pat norėčiau paklausti, kam reikalingi priedai tame komercinėme panaudojime. Jie turbūt daro gaminio, gaminį veiksmingesnį. Taip pat, e, kalbant apie minėtus jau tyrimus, žinome, kad buvo tam tikrų tyrimų, kurių rezultatai nebuvo viešai e, skelbti, jų rezultatai skiriasi nuo kitų tyrimų. Tuo tarpu EFSA rėmėsi tik tam tikrais tyrimais ir kaip jinai e, gali pagrįsti savo tokią poziciją. Nes, kaip ir sakė kolegos, kodėl tuomet mes netaikome atsargumo principo, nes tai būtų labai sąžininga. Dėkuoju, panas Dorfman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip e, matome, šito klausimo yra labai daug nuomonių skirtumo. Kalba sukasi apie galimai kancerogeninę medžiagą e, ir yra daug abejonių. Veiklioji medžiaga yra susijusi ir su GMO klausimu čia. Todėl čia kalba sukasi ne vien tik apie glifosatus. Čia kalba sukasi ir apie GMO. Abu šie klausimai yra susiję. Aš e, nesu tikras dėl kai kurių e, dalykų. Kolegos e, sako, kad pramoniai gina šitas medžiagas, tačiau aš manau, kad yra alternatyvių variantų ir manau, kad e, pramonės e, įmonės turėtų galbūt būti labiausiai suinteresuotos e, šios medžiagos išėmimu iš rinkos. Tai, kad glifosatai žemės ūkėje naudojami labai plačiai kaip herbicidas. Turiu klausimą šito, klaus, šito aspektu. Jeigu glifozatai būtų išimti iš rinkos, kokios būtų alternatyvos? Kas pakeistų šias medžiagas? Ir ar yra jau atlikta tyrimų dėl tų alternatyvių medžiagų, jeigu glifozatai būtų nebenaudojami? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Čia kalba sukasi apie piliečių sveikatą ir apie gyvūnų ir, ir vabžių sveikatą, tarp jų bičių. Žinome, kad glifosatai yra galimai kancerogeninė medžiaga. EFSOS norėčiau paklausti štai ko. Jūs sakote, kad kaip ir nėra rizikos, kad glifosatai galėtų sukelti vėžį žmogui. Bet ar jūs tyrėte glifozato likučius maiste, nes dėl to iškyla tam tikrų prieštaravimo. Taip pat e, yra pasaulio sveikatos e, apsaugos ataskaita šito klausimu ir galų galia mums neaišku, ar yra rizika ar ne, juk e, čia kalba sukasi apie piliečių sveikatą.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 Kommt man mehr nach links jetzt plötzlich. Also, oh, bei, <laughs> bei Bestimmungs... Also die erste Frage <laughs> an IAG ist... Na, pirmasis klausimas. EFSA sako, kad e, jeigu šios medžiagos yra tinkamai naudojamos, jos nėra kancerogeniškos. E, kaip galėtumėt pakomentuoti šį punktą? Antrasis klausimas. Ar metodai šiuose studijose tikrai tokie skirtingi? nes jūsų išvada yra visai kitokia, o remiatės tą pačią informaciją. Na ir man kaip paprastam žmogui e, atrodo, kad e, klasifikacija pateikta yra tikrai labai griežta. Antrojo e, lygio glifosatai šiuo atveju yra kartu su raudona mėsa, steroidais ir kitom pavojingom medžiagom. Taigi, kalbant apie kancerogeniškumą, ten yra ir tabako junginiai, alkoholiniai gėrimai e, toje pirmoje e, kategorijoje. Taigi, ar tas teiginys vėliau buvo, e, ta išvada buvo padaryta dėl to, kad toks metodas buvo naudotas. E, taigi, e, vėžio tyrimo agentūra, ką Jūs galėtumėt pakomentuoti šio požiūriu? Na, paskutinė kalbėtoja. Pone, dėkuoju, pone pirmininkė. Atrodo, jog iš tikrųjų yra kažkoks chaosas po tok, tokių ilgų metų tyrimų daugybės. Vis dėlto padėtis yra tokia, kontekste. Galbūt ne pirmą kartą taip yra, bet vis dėlto retai taip, taip būna, kuomet lieka tiek neiškumų. Todėl norėtume, kad e, ir, ir komisija, ir, ir mes čia primtume tam tikrų sprendimų, bet esame aklavėtėje, kaip sakė ponia Grostet. Išklausėme daug argumentų per šį keitimąsi nuomonėmis. Taip pat e, norėčiau E, priminti, jog ponia Rivazy ir ponia Grostet kalbėjo praktiškai vienodai ir galbūt čia atsiveria tam, tikras, tam, tam tikros galimybės, nes e, čia e, galbūt veiklioji medžiaga labiau negu kad priedai kelia problemą. Taip pat turime žiūrėti, kaip buvo atlikti tyrimai. Galbūt e, todėl turėtume bandyti toliau e, ieškoti svaresnių įrodymų. Kalbant apie atsargumo principą, tai man atrodo, kad būtų logiška jo remtis. Kita vertus, galbūt e, tai būtų per lengvas sprendimas ir sprendimas besiremiant e, emocijomis, nes, kaip sakė kai kurie kolegos, kokios būtų alternatyvos. Mūsų vokiečių kolegos, kai kurie minėjo 40 procentų E, e, randa naudojimo. E, turime būti tikri, kad iš tikrųjų einame teisinga linkme. Dėkoju kolegos už įdomias diskusijas. Dabar laukiame atsakymų. Vertėjai dar vers 10 minučių, vėliau turėsime tęsti anglų kalbą. Atsiprašau, jūsų diskusijos tikrai yra įdomios, bet dabar suteiksiu žodį e, vėžio tyrimo agentūrai, vėliau EFSAI. Dėkoju pirmininkė ir kolegos už tikrai įdomias diskusijas, puikius klausimus. Pabandysiu atsakyti į tai, e, ko klausė mūsų agentūros Na, jeigu baigsime e, šias diskusijas e, taip, kaip ir pradėjome, e, tai nebus teigiama diskusijos baigtis. Man atrodo, reikėtų tikrinti mokslą, tikrinti mokslininkus, kad kadangi teisybė yra kažkur per vidurį. Tai tiesiog norė, norėčiau pasakyti, kad mūsų agentūrui tai nebuvo kažkokia, e, e, kažkoks labai sudėtingas vertinimas pasitelkėme bendraisiais standartais, bendrojų vertinimu, kuriuo mes jau telkėmės daug metų. Tai atsakysiu į vieną iš klausimų. Mūsų gradavimo ta sistema remiasi pasitikėjimą, kad kažkoks junginys sukelia e, vėžį, o ne jo stiprumu. Taigi, norėčiau patikslinti keletą dalykų, kurie buvo iškelti diskusiją. Labai aiškiai norėčiau pasakyti, kad e, mes neapsiribuojame junginiais, preparatais, e, remiamės e, kancerogeniškumo tyrimų gyvūnuose. Ten buvo vertinama grinieji junginiai, taip pat grinieji glifosatai, bet ne jų junginiai ar preparatai. Tai galbūt buvo kažkoks nesusipratimas e, e, dėl šių tyrimų. E, kancerogeniškumas gyvūnuose buvo įvertintas taip, kad egzistuoja bendras toksiškumas galvojame ne tik apie didelės dozes, taip pat vertinome tendenciją, ar didindami dozę tendencija didėja. Tai yra tokia standartinė metodologija, e, kuria remdamiesi mes atliekame ir kancerogeniškumo testus gyvūnuose. Genotoksiškumas irgi buvo labai svarbus. E, tai buvo aptikta ne tik ląstelių sistemose, bet taip pat ir tam tikrose studijose, kai buvo vertinami žmonės, kaip mm, jie patyrė um, glifosatų poveikį realioje situacijoje. Taip pat ėmėmės ir epidemiologinėmis e, studijomis. Taigi, um, realioje situacijoje tai yra, e, kai susidurėme su junginiais ar preparatais, bet aišku, jie skiriasi priklausomai nuo šalies ir, e, ir rizika susirgti vėžių e, iš tiesų buvo skirtinga skirtingose žemynuose. Kitas dalykas, kurį norėčiau patikslinti, buvo susidarė įspūdis, kad agentūra nesirėmė E, įvairiomis studijomis, rėmėsi tik e, keliomis, o EFSA tą padarė. Bet svarbu juk ne kiekybė informacijos, o jos kokybė. Ir mūsų išeities taškas buvo toks, kad mūsų darbas turėtų būti vėliau kvestionuojamas visuomenės ir mes e, teigiame, kad mūsų kancerogeniškumo vertinimas gali būti vėliau tikrinamas, vertinamas iš naujo. Aišku, mes neatsižvelgiame į tam tikras e, studijas, kurios nėra prieinamos e, visuomeniai, galima aišku dėl to ginčytis. Tai yra vienas iš mokslinių metodų, kuriuo rėmėmės. Aišku, mes e, įtraukėme tik tuos tyrimus, kurio, kuriuos taip pat atsižvelgia ir kiti mokslininkai. Tai tokios mano pagrindinės pastabos, e, kurias norėjau patikslinti, ypač kalbant apie tos junginius ar preparatus bei duomenis, kuriais rėmėmis. Kalbant apie e, genotoksiškumą, kancerogeniškumą e, pramonės šakose, jeigu tą būtume atlikę, tai iš tikrųjų tai nepakeistų mūsų išvadų ar vertinimo, kadangi panaši tendencija buvo aptikta ir e, atliekant vertinimą su žmogaus lastelėmis. Dėkoju. Ačiū labai dabar žodis EFSOS atstovui, prašau. Ačiū. Jeigu neprieštarausite, trumpai suteiksiu žodį Jose, kad jis iš mokslininko perspektyvos atsakytų, tada aš bendrojo pabudžio pastabas dar pateiksiu. Ačiū Bernardai, ačiū visiems už pateiktas pastabas. Kalbant apie EFSA atliekamą vertinimą, viskas yra numatyta reglamente ir tai yra dviejų žingsnių procesas. Visų pirma, aktyvių medžiagų patvirtinimas yra parengiamas, tada atliekamas kolegų vertinimas EFSOje ir tada valstybės narės turi atsakomybę atlikti vertinimą ir priimti reikalingus sprendimus susijusius su leidimu suteikimu kiekvien, kiekvienam junginiui, kiekvienam preparatui, kurį gali sudaryti skirtingi komponentai. Kalbant apie genotoksiškumą ir kancerogeniškumą, man atrodo, kad labai svarbu paminėti, jog e, tos mokslinės žinios, moksliniai įrodymai e, siūlo tikrinti atskiras medžiagas. Ir kalbant apie kažkokius tai junginius, galite pažiūrėti beje FABO, EBPO gairias ir panašiai. Ir e, junginiai gali būti testuojami tik tada, kai manoma, kad kancerogeniškumas ar genotoksiškumas yra susijęs būtent su tų atskirų e, medžiagų sąveika. Tačiau šiaip yra testuojamas kiekvienas ingredientas atskirai ir Tada, jeigu jau nerandamas kancerogeniškumas, tokiu atveju galima bandyti ieškoti tų ingredientų saveikavimo poveikio. Ir be abejo, mes naudojamės visą prieinamą informaciją, bet to mes taip pat rekomenduojame valstybėms narėms, kalbant apie genotoksiškumą, patikrinti visą informaciją susijusią su e, formulėmis ir be to valstybės narės taip pat gauna specialų dosie, kuris yra naudojamas kiekvieno atskiro ingrediento nustatymui. Ir E, tam, kad tyrimą laikytume pagristu, e, reikia e, įvertinti, ar buvo pasinaudota visa įmanoma informacija. Ne tik, pažiūrėjau, glifosatų kiekiu, tačiau svarbu yra ir ingredientų grinumas, negrinumas ir taip pat tas priemaišas, kurios gali atsirasti glifosatuose gamybos metu. Tad visa tai yra atidžiai tikrinama ir kalbant apie žmonių sveikatos ir aplinkosauginę perspektyvą, jeigu nusprendžiama, kad poveikis nėra susijęs su aktyviaja medžiaga, tačiau su e, viena iš sudėdamųjų dėlių, tada e, bandome išsiaiškinti, ar ir kitose gaminėse panašios formulės nėra naudojamos. Ir tai būtent nustatome, kodėl e, kai kurie junginiai, kurie yra genotoksiški, svarbu įvertinti visą turimą informaciją. Na ir kai gaunama reikalinga informacija, yra ji paskelbiama. Arba taip pat yra paskelbiama, kad genotoksiškumo galimybė yra atmesta. Dabar kalbant apie skaidrumą ir apie informacijos skelbimą, man atrodo, kad svarbu paminėti, jog dabar visa informacija apie EFSA atliekamus vertinimus yra skelbiama viešai. Ir taip pat tai yra 11.07 reglamento, e, reglamente numatyta. Ir Kalbant apie 24 skirtingų įmonių pateiktą medžiagą, visai buvo įvertinta, taip pat buvo atliktas specialus vertinimas Vokietijos įmonės ir svarbu paminėti, kad kalbant apie kancerogeniškumą, tiek ir į, į ARC ir EFSA naudojasi tais tyrimais, kurios pateikė pramonės atstovai. ir e, jeigu nusprendžiama, kad, tarkime, atliktas tyrimas nėra tinkamas vertinimui, tada jis nėra naudojamas. Ir kalbant apie S atliekamus vertinimus, kaip jau minėjau, jie yra skelbiami viešai. Ir kalbant apie anksčiau atliktus tyrimus ir EFS atliekamus tyrimus, jie dabar yra prieinami viešai. Dabar dėl kitų aktyvių medžiagų toksiškumo mes kasmet apie 40-50 e, skirtingų aktyvių medžiagų ištyrėme ir iš esmės mūsų išvados gana, e, gana išsames. Mes taip pat peržiūrėjome glifocitų toksiškumą. Ir taip pat svarstame parengti rekomendacijas dėl rizikos e, sušvelninimo aplinkai ir taip toliau if you allow, Mr. Chairman, a few considerations from my point of view, maybe not so. Na, pora pastabų iš mano pusės. Visų pirma, e, dėl EFSOS vaidmens ir iš mano pusės, man atrodo, labai e, įdomu yra tai, kad mes kritikuojame sistemą, kuri veikia Europoje jau daug metų, bet e, vertinimo ataskaitos buvo pateiktos. E, parlamente visi pritarė, kaip puikiai veikia sistema, jie apsaugo bites, o dabar 600 mokslininkų dirba visoje Europoje ir kai kuriems parlamentarams jų nuomonė nėra labai e, kažkodėl priimtinos tos nuomonės, tada mokslas buvo pagrystas, dabar ne. Mes turime mokslinius tyrimus ir vertinimus pateikti ir jais remtis